are no other important issues to discuss. I would perhaps just mention. Kągi, ką dar galėčiau pridurti? Vyko gana intensyvios diskusijos dėl mūsų delegacijos šalyje. Ir tikrai buvo svarstoma daug ir nusprendėme vis tik neformuoti delegacijos į Mianmarą, ypač po to, kad parlamentas Strasbūre e, patvirtino rezoliuciją dėl Mianmaro. Ir man atrodo, kad sprendimas yra teisingas. Gut, so, liebe Kollegen, nun sind alle da und wir fangen wieder mit der äh, Sitzung an, Punkt 7. Mėly kolegos, tęsime posėdį, septintas darbo tvarkės punktas. Skaitminė priekybos strategija. Manau, kad tai yra labai svarbus klausimas, Mm, galvant apie ateitį, Maryčijas Hakė, mūsų pranešė, yra parengusi darbinį dokumentą, taigi mes turime dabar jau prieš akis pranešimą. Man atrodo, kad tikrai mm, tai labai aktuolus klausimas, prasminga apie tai kalbėti dabar, nes jeigu galvotumėm apie PPO ministrų sutikimą, E-prekyba yra apibrėžiama kaip skaitminės prekybos strategijos dalis ir manau, kad tikrai mes kaip parlamentas turime priimti poziciją šiuo klausimu, turime apsvarstyti visas teigiamas, neigiamas puses. Ir džiaugiuosi, kad IMKO įtreilybė komitetų kolegos e, pateikė savo nuomonės Mm, matau ir pona Butikoferį, kuris parengė įtrės nuomonę. Jeigu jis pageidaus, aš mielai jam suteiksiu žodį. Tai kągi, toliau nesiplėsdama suteiksiu žodį Maryčiai Skakė. Čia. Ačiū, pirmininkė Berntai, mėly kolegos, džiaugiuosi, kad turime dar vieną progą aptarti Mm, tai, kad reikalinga es strategija dėl skaitmeninės priekybos taisyklių, tai aišku, neišvengiamas dalykas. Mes matome, kiek technologinė revoliucija ir technologiniai pasikeitimai turi poveikio mm, visiems mūkio ūkio sektoriams, mūsų žmonėms, mūsų visuomeniai ir ypač e, kaip ekonomika visa keičiasi, gamybos rytis, paslaugų rytis, kaip skaitmeninimas įtakoja MVI gyvenimą gyvenimą, kaip aišku visą e, vystimosi darbo tvarkę įtakoja ES. Ir labai svarbu, kad mes imtumėmės lyderio vaidmens apibrėžiant normas ir standartus, kad būtų galima apginti visuomenės interesus ir laikytis principo, kad priekyba yra visiems, priekyba būtų paremta mūsų vertybėmis, kurias išpažįsta ES. Nes jeigu pasižvalgytumėm po visą pasaulį, matytumėm labai daug e, pavyzdžių, kur vyriausybės nori pasinaudoti protekcionizmo priemonėmis ir taikinė neteisėtus apribojimus mūsų kompanijoms, kurios stengia vykdyti veiklą tose skaitmininėse ekonomikose. Lygiai taip pat yra neraminanti tendencija, kuomet privačios kompanijos vis dažniau apsprendžia, kokios turi būti normos ar taisyklės taikomos visoje skaitmininėje ekonomikoje pasaulio mastu. Taigi, jeigu mes norime apginti viešą interesą, turime imtis veiksmų dabar. ES turi tvirtą pagrindą su savo principais ir tradicijomis skaitmininėje rinkoje. Taigi, aš manau, kad natūralu, jog mes siekiame transformuoti tas taisyklės ir išplėsti išsiplėsti į mm, globalę areną, apibriežti skaitminės priekybos mm, areną bendrai. Ir aš norėčiau tokius pagrindinius kertinius akmenis paminėti, kas aš galvoju turėtų būti esminiai elementai, kuriais būtų paremta ES strategija šios ryties. Ir aš labai mielai išklausyčiau kolegų ir kitų sunkričiuotų šalių nuomonės, mm, kad būtų galima paraginti e, komisiją atsižvelgti į mūsų nuomonę rengiant e, strategiją. Taigi, galvojant apie bendrijos vertybės, aš manyčiau, kad yra esminis, tai yra, kad, bū, kad daugiau žmonių turėtų galimybę prisijungti per plačiai juosti ryšį, per junglumą, prie tokių dalykų, kaip skaitmeninės mokėjimo priemonės, teisų gynimo priemonės, pardavimo atvejais internetu ir panašus dalykai. Taip pat labai svarbu paminėti, kad adekvatumo sprendimai yra esminis kelias užtikrinti mm, asmens duomenų perdavimo e, saugumą iš ES į trečiasias valstybės. Mes žinome, kad, kad ES yra prieimusi adekvatumo sprendimus mm, keturioms iš mūsų pagrindinių, bent 20 prekybinių partnerių, taigi čia dar daug laukia darbo. Labai svarbu spręsti tokius dalykus kaip laisvos prekybos sutarimus ir todėl aš savo pranešime raginu komisiją pasirūpinti, kad nebūtų um, neteisėti duomenų lokalizavimo reikalavimai taikomi labai dažnai yra tai tokiu būdu pritaikoma uh, protekcionistinė metodika, kuri kuri pažeidžia Europos ekonomikos interesus. Taigi, kai eina kalba apie duomenų perdavimą ir duomenų lokalizavimo reikalavimus priekyboje, mes reikalavome, kad komisija kaip galima greičiau pritaikytų reikalingas normas, nes iš tikrųjų normos formuomos jau dabar, net ir šią akimirką, kai mes kalbame apie ES strategijos suformavimą. Labai svarbu kovoti su bet kokia diskriminacinė praktika skaitminės ekonomikos rytyje, žinoma, ir mes turime pasirūpinti, kad kai mes užtikriname užsienio investicijoms atvirumą ES, kad mes turėtumėm lygiai tokias pačias veikimo taisyklės ir trečiose valstybėse, kad būtų vienodos tos sąlygos. Taip pat, kai e, mes kovojame, pavyzdžiui, su tokiais dalykais kaip trečiųjų valstybių reikalavimai dėl e, šifravimo, kriptografijos e, ir tokių dalykų kaip jautri informacija ar šaltinio kodas, sakykime, kad būtų atitinkamos normos taikomos ir trečiosiuose valstybėse, kas mums yra aktualu. Aš kalbėjau ir apie intelektinės nusavybės apsaugą ir mūsų žiniomis grindžiama ekonomija teisminis tai dalykas, bet mes turime užtikrinti, kad priekybos sustarimai neiš nesumažintų teisų gynimo, mes jau su OKTA labai turime skausmingos patirties, tai reikėtų pasimokti iš tų klaidų taip pat ir kai eina kalba apie um, prieigą uh, prie uh, teisų gynimo priemonių, tai aišku, labai svarbu užsitikrinti, kad intelektinė nusavybė būtų tinkamai ginama ir ten, kad būtų laikomasi mūsų normų. Dar vienas elementas, ką galėtumėm išplėtoti, tai mes mm, turime per PPO tą daugio šališkumo principą tai daugiau tai, stipriau taikoma ir dabar, pavyzdžiui, dėl elektroninių perdavimo tarifų yra moratoriumas taikomas e, PPO laisvanoška tvarka, bet mes norėtumėm, kad tai būtų privaloma. Taip pat galiausiai dar vienas dalykas, tarpusavio saveikumas ir standartai, kai eina kalba apie, pavyzdžiui, um, daiktų internetą ir jo saugumą, labai svarbu būtų kalbėti apie um, visą saityną Europos, visame pasaulyje interneto su standartus, kad iš tikrųjų E, galėtumėm kalbėti apie saugę erdvę. Ir gal tiek būtų mano įžangos, o dabar, mielai, išklausyčiau kolegų, ką, kas jų manimų yra svarbu. Aš tikiuosi, kad mes kartu galėtumėm paremti tikrai gyvendinamą ir plačių užmojų pasiūlymą, kad komisija imtųsi veiksmų, kol dar ne per vėlų. Ačiū. O dabar žodis šešinės pranešėjams Viviana Rėdinkai apie pavardą. Pirmiausia, ką galiu pasakyti. Kolegės pranešėjos pateiktas pranešimas yra labai kokybiškas pranešimas ir aš tikrai galiu tik taip pritarti e, tiem pagrindiniam principam, tai yra mes turime būti už atvirą internetą, pritariu ir tikslams, pavyzdžiui, atverti naujas rinkas mūsų įmonėms, bet taip pat tuo pat metu saugoti mūsų vartotojus. Uh, Lygiai taip pat pritarčiau ir metodui, kuris remiasi labai rimtais tarptautiniais standartais. Na ir pritarčiau taip pat didžiai daliai labai konkrečių pranešėjos pasiūlymų, pavyzdžiui, prieiga prie telekomunikacijų rinkos turėtų būti nediskriminuojanti. Roamingo e, išlaidos turi būti skaidrios, šifravimas turi būti apsaugotas, ICT, tiksliau informacinių technologijų e, standartai turi būti skaidrus, na ir lygiai taip pat e, turi būti užtikrinta teisė te, teikti skundus e, prieš elektroninės priekybos svetainės ir tai turėtų būti daroma tarptautiniu lygiu. Na ir dar turėčiau klausimų e, dėl duomenų perdavimo, dėl E, intelektinės nusavybės, dėl prieigos prie užsienio rinkos. Manau, kad šiose srityse galima galbūt didesnio ambicijų lygio, lygio siekti. Aišku, viską galima gerinti, tobulinti, bet e, šis pranešimas yra tikrai geras jau. Mes manome, kad reikėtų pragmatinio požiūrio laikytis ir jeigu bus e, pakeitimų pateikta, tai m, mm, aišku bus siekiama praktinės e, naudos ir žiūrėsime, kaip praktiškai dirbti su kitomis frakcijomis. Globalizacija ir skaitmeninimas mūsų visuomenės, mūsų ekonomikos, mūsų prekybos yra vieni iš pagrindinių e, iššūkių ir mūsų piliečiams didelę, didelį nerimą kelia. Labai svarbu užtikrinti jų pasitikėjimą mūsų politiniais sprendimais. Būtent todėl mes turime jų iššūkiams e, tokį stiprų, rimtą ir tvarų atsaką pateikti. Ir e, kas dėl mūsų vertybių laikymosi, tai tikrai šis pranešimas yra geras. E, Na, o skaitmeninė Europa tikrai pasiekė nemažai pažangos pastaraisiais metais. Norėčiau tik tai uh, priminti, kad telekomunikacijų e, rinkos atvėrimas įvyko, e, konkurencijai įvyko jau 2009 metais, taigi ES kaip ir lyderė šioje srityje. Štai pavyzdžiui, tarp tinklinio e, ryšio kaina, pažiūrėkite, kokia maža dabar, neutralumas interneto nuo 15 metų egzistuoja, na, o 18 metais sustiprinsime asmens duomenų apsaugos standartus ir galbūt netgi geoblokavimo pabaiga jau greitai bus. Taigi mes esame lyderiai, avangardę, turėtume e, tokiais ir išlikti, o kad tai būtų, mūsų piliečiai turėtų labai e, didelį pasitikėjimą mumis turėti. Na, o e, šis pranešimas būtent šią linkmę ir yra orientuojamas. Dėkuoju. Ačiū, na, o dabar SND vardu Karolin Prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti kolegų už tai, kad pavėlavau į posėdį. Mano lėktuvas pavėlavo. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už labai subalansuotą pranešimą e, šiame pranešime yra tikrai labai svarbių dalykų. Kaip kad per praėjusias diskusijas sakiau, labai svarbu tinkamai struk, struk, tinkamą struktūrą numatyti e-prekybai. Ir be jokios abejonės, čia yra daug galimybių, bet yra daug ir pavojų, daug kas iš to išloš, kai kas gal ir praloš. Todėl tikslas būtų sukurti teisingą sistemą, kurioje gali laisvai judėti duomenis, bet tuo pat metu turėsime užtikrinti tą duomenų e, apsaugą pagal europinius standartus. Mes negalime paminti duomenų apsaugos principo. O tai ir yra labai aiškiai pasakyta šiame pranešime. Be jokios abejonės mes pateiksime pakeitimų, galiu keletą jų ir paminėti jau. Pavyzdžiui, skaitmeninė atotruk, atotrukis skaitmeninis. E, labai e, svarbus aspektas, pavyzdžiui, tarp pramoninių e, valstybių ir kitų valstybių didelis, arba, pavyzdžiui, kaip prieiga e, prie infrastruktūrų, kaip skirtumų šioje srityje problemą išspręsti, pavyzdžiui, besivystančiose šalyse. Turėtume didesnį dėmesį galbūt suteikti infrastruktūroms ir turime suteikti ir besivystančioms šalims galimybę dalyvauti skaitmeninėje ekonomikoje. Na taip, dėl skaitmeninės ekonomikos naujovių e, bus naujų darbo vietų, bet bus prarasta ir bus panaikinta kai kurios darbo vietos. Štai pavyzdžiui, transporto komitete visai neseniai e, kalbėjome apie tai, kad po 20-30 metų nebeliks sunkvežimių vairuotojų. Ir kągi reikės daryti su tai žmonėmis, kurie dabar šį darbą atlieka. Todėl e, valstybės narės vyriausybės turėtų pasiūlyti socialinių e, programų, priemonių tam, kad būtų sprendžiama naujai kirsančios problemos. Kaip e, socialdemokratų partijos narė norėčiau paminėti MVI ir mikro įmonės, labai mažas įmonės. Reikia būtent šiems subjektams e, suprasti sprendimų, ne vien tik tai didžiosiams e, monopolinėms įmonėms. Reikėtų taip pat e, pagalvoti ir apie moteris, nes, kaip žinia, 60 procentų pasaulio gyventojų ne, neturi prieigos prie interneto, o tai reiškia, kad daug ir moterų jo neturi. Moterims reikia užtikrinti prieigą prie interneto tam, kad ir jos galėtų šią technologiją naudotis. Todėl labai gerai būtų pasakyti pranešime, kad moteris turi e, būti aktyviai įtrauktas į skaitmeninės rinkos sukūrimą. Mes turime remti jų dalyvavimą. Be to reikėtų, reikėtų atlikti tyrimus ir pasižiūrėti, kaip e, plėtros politikos galėtų prisidėti prie vyru moterų gyvybės, e, atsiprašau, lygybės ir kaip tai galėtų moterų e, padėti pagerinti. Be to dar nereikėtų pamiršti, kad atsiranda ir naujos rinkos. Vis dažniau yra kalbama apie lankstumą, rentabilumą, kaštų ir sąnaudų analizę. Tačiau atsiranda vis daugiau tų nesaugių vadinamųjų nestabilių darbo vietų ir taip socialinės apsaugos standartai mažėja. Labai svarbu yra užtikrinti mūsų darbuotojų apsaugą. Na, kas dėl to dalyvaujančiojo darbo, tai labai uh, reikėtų aiškiai uh, nustatyti, uh, kur yra riba tarp asmeninio ir profesinio gyvenimo, reikia kalbėti apie darbuotojų sveikatos apsaugą. Na ir dar nereikėtų pamiršti, kad reikia saugoti vartotojus skaitmeninėje erdvėje. Kaip kad jau buvo pasakyta, piliečiai turi pasitikėti sistemomis ir turi žinoti, kad net ir atliekant elektroninius sandorius yra labai aukšti, saug, aukšti saugumo, saugos standartai. Ir kova su nusikalstamumu internete taipogi turi būti tesama. Labai dėkoju pranešėjai už mūsų tarpusavio bendradarbiavimą. Aš manau, kad tai yra labai puikiai subalansuotas pranešimas ir jis tikrai bus naudingas mūsų skaitmeniniai ateičiai. Ačiū dabar guoja vardu Helmut Schulz. Helmut Schulz. Atsiprašau, sako pirmininkas. Ponas Radil prieš tai. Aš pakeisiu kolegą, kuris negalėjo dalyvauti dėje. Labai trumpai perskaitysiu, ji parašė labai trumpą pastabą, ji džiaugiasi išvardytais prioritetais ir klausimais, kurie yra išvardyti pranešime, yra pasirengusi bendradarbiauti su pranešėja ir su kitomis frakcijomis. Taip pat jos nuomonė yra tokia pat dėl to, kad reikia gana ambicingų taisyklių tarptautiniams duomenų srautams Ji džiaugiasi tuo, kad komisija jau ėmėsi žingsnių šią kryptimį skaitmeninės rinkos strategijoje ir taip pat ji norėtų paraginti komisiją ir toliau laikytis tokio principo, kad ir toliau gerėtų ir teisinė situacija ir politinė situacija susijusi su ES e, tarptautinė politika. Dėl aplinkos ir interneto. Ji pripažįsta, kad reikalingos taisyklės, kurios užtvirtintų saugumą internete. Taip pat labai svarbu sistemų saveikumas, taip pat standartų ir regulia, mm, reglamentuojančių taisyklių saveikumas yra labai svarbus tam, kad duomenys ir toliau galėtų keliauti tarp valstybių sienų. Toliau, kaip nešėja pastebėjo, e, adekvatų sprendimai irgi labai svarbus, e, ypač susijęs su duomenų apsauga ir jie norėtų paraginti komisiją šią kryptimį eiti dar toliau, įskaitant e, taip pat vartotojų apsaugą, reikia skirti jai dėmesio, reikalinga daugiau aiškumo, kaip užtikrinti vartotojus skaitmenės priekybos kontekste ir dėl prekių ir paslaugų gamybos ne visi dalykai dar yra išaiškinti, pavyzdžiui, 3D spausdinimas, toliau muitinės procedūros kol kas yra labai sudėtingos, tai yra įsigijus kažką internetu, tos procedūros yra labai keblios ir tai tikrai nepadeda vykdyti priekybą. Taigi tiek mūsų šešėlės pranešėjos vardu, ponios Klarkin vardu. Ačiū dabar. GUE atstovas, panas Šolts. Ačiū, aš taip pat norėčiau padėkoti visų pirma pranešėjai už parengtą pranešimą, už darbinį dokumentą. Jis mūsų nuomonė labai puikus, mums padės dirbti toliau. Jis apžvelgia šitą e, sritį, kuri bus labai sudėtinga ir svarbi ateityje. Pranešėjas sakė, kad Europos skaitmeninės priekybos strategija turi būti paremta tokiais principais, kaip kad apčiuopiamos naudos vartotojams tiekimas tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Taip pat svarbu apsaugoti žmonių pagrindinės teisės ir numatyti vienodus globalius standartus. Ir pirmininkė, kaip jūs minėjote, kad artėja ministerinio lygio susitikimas ir iš tiesų skaitmenė priekyba turi būti įtraukta į visas mūsų darbus ir taip pat sutinku su tuo, ką jau anksčiau jau, jau išsakė kolegos, kad būtent reikia įsigilinti į viską, kokia yra dabar situacija pas mus, reikia didinti savo pajėgumus, kurti elektroninę priekybą. Iš tiesų, ta priekyba turi būti sažininga ir ji turi būti sąžininga tiek mums, tiek mums, mūsų valstybėms partneriams. Uh, ir taip pat keletą pastabų dar norėčiau pasakyti. Aš jas paminėjau e, praėjusį kartą, e, pateiksiu taip pat ir pakeitimus. Norėčiau akcentuoti privatumo klausimą, kalbant apie didžiosius duomenis. Duomenų apsauga dabar yra tiek sustiprinta, ji yra įtraukta prie pagrindinių žmogaus teisų ES. Taigi iš tiesų duomenų apsauga ir teisė į privatumą tai tai nėra kažkokia mainų sritis, bet tai yra pagrindinė teisė priklausanti visiems. Duomenų strautai e, apima ir asmeninius duomenis ir Europa neturėtų prisimti papildomų įsipareigojimų dėl asmens duomenų apsaugos. Mes turim, neturime sumažinti savo e, dabartinių standartų. Tai jau buvo aptarta diskusijose dėl darbuotojų teisės teisų. Na, manau, kad šiaip, kalbant apie ekonominę pusę, tai iš tiesų atsiranda daugiau lankstumo, daugiau galimybių, daugiau darbo vietų, bet tas lankstumas reiškia tai, kad kai kurie darbai yra be garantijų. Ir iš tiesų negalima ignoruoti tų, kurie nerimauja dėl e, skaitmenės ekonomikos, dėl, dėl to, kaip apsaugoti e, darbuotojus dirbančius tose didžiosiuose platformose, pavyzdžiui, Amazonė ir kitose. Iš tiesų reikalingi aiškus standartai, aiškios normos, taip pat mechanizmai ir priemonės bei įrankiai, jie turi būti traukti į apskritai pramonės politiką. Iš tiesų tie, kurie dirba savarankiškai, internetinės prekybos srityje, nusipelno tokios pat apsaugos kaip ir kiti darbuotojai. Taip pat e, būtina numatyti priemonės, kurios leistų darbuotojams dėrėtis dėl deram, padorios, e, padaraus atlyginimo ir saugaus darbo sąlygų. Jeigu norėtume ateityje į būsimus laisvos priekybos susitarimus įtraukti elektroninės priekybos e, nuostatas, tai reikia iš tiesų iš pradžių susitarti dėl to, kaip galima būtų apsaugoti darb, darbuotojų, skaitmeninių darbuotojų teisės. Ir galima, reikia žvengti to, kad iš tiesų e, skait, kompiuterinės debesyje taip pat e, darbo kartu vietos ir kitokios naujos darbo formos netaptų tomis rytimis, kur būtų sukčiaujama mokesčių srityje liuks liks mums priminė, kaip, kokio plataus masto yra agresyvaus mokesčių planavimo praktikos, ypač susijusios su skaitmeninė prie, ekonomika ir elektroninė priekyba. Čia Google galima paminėti ir Amazonę. Iš tiesų yra sus, susiklostę tokios nepatogios situacijos, yra bandoma pasinaudoti tarptautinėmis spragomis mokesčių srityje. Skaitmeninė ekonomika leidžia užtikrinti bendradarbiavimą daug lankščiau, bendrovės dirbančios vienoje šalyje ar kitoje šalyje gali bendradarbiauti daug paprasčiau, tai yra gerai, bet kartu atsiranda galimybė išvengti mokesčių ir panašiai nesažiningai elgtis. Taigi mes turime pagalvoti, kaip atliepti iš šitą iššūkį ir jį paminėti ir įtraukti jį skaitmeninės priekybos strategiją. Dėkui. Ačiū žalie, žaliųjų vardu, ponia Autola. Dėkoju, pirmininkė. Aišku, kad ES kaip viena iš pagrindinių priekybos partnerių dabar yra patogioje padėtyje nustatyti pagrindinius principus bei kriterijus. Net ir skaitmeninės priekybos strategijos tarptautiniam įgyvendinimui. Manau, kad tikrai reikia nustatyti principus ir aš žiūriuosi, kad mūsų pranešėja paminėjo daug svarbių principų savo pranešimo projekte. Visų pirma, dėl duomenų apsaugos reikėtų būti atsargiems, atsargiems kad nepasidarytų taip, kad laisva priekyba taptų svarbesnė negu naujasis ES duomenų apsaugos reglamentas ir sutinku su pranešėja dėl to, kad labai svarbu, kad Europos komisija apsispręstų kaip galima greičiau dėl to, kokią kryptimį eiti. Ir labai svarbu užtikrinti, kad visose busiamose priekybos susitarimuose būtų įtraukta horizontalioji nuostata paremta adekvatumo principu. Ir taip pat norėčiau paklausti, norėčiau suprasti, ką šeštoje pastraipoje reiškia raginimas komisijai parengti griežtas taisyklės tarptautiniams duomenų srautams, įtraukiant ir laisvos priekybos susitarimus, neprieštaraujant duomenų apsaugos nuostatoms. Ar tai yra pakankamas raginimas, norint užtikrinti, kad duomenų apsauga būtų tikrai e, vertinama rimtai? Toliau skaitminės priekybos plėtros aspektai irgi labai svarbus, bet ir girdėjau iš kolegų ir šešėlinių pranešėjų mintis, kaip tą pranešimo dalį būtų galima sugriežtinti. Esu įsitikinusi, kad skaitminė priekyba gali iš tiesų suteikti labai svarbių galimybių mikro įmonėms, pavyzdžiui, besivystančiose valstybėse, kaip joms padėti būtų galima įsitraukti į pasaulinės prekybos grandinės. Ir 20-ojoje pastraipoje yra kalbama apie investicijas į skaitmeninę infrastruktūrą. Tai yra taip pat labai svarbu. Norėčiau paklausti pranešėjos, ar ji žino apie galimus, pavyzdžiui, tarptautinės telekomunikacijų bendrovės ir ES ryšius. Galbūt būtų galima su jais kartu bendradarbiauti, norint pagerinti investicijas į skaitmenę infrastruktūrą, nes aš manau, kad to turėtume siekti. Na ir galiausiai ekonomika taps vis judesnė ateityje, tai ir dėl skaitmenės priekybos, ir kaip kolega Šolts minėjo, mes iš tiesų turime nepamiršti agresyvaus mokesčių planavimo ir mokesčių vengimo praktikos ir tai taip pat paminėti pranešime. Ačiū. Toliau EFDD vardu. Ponas Dartmut. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad pranešimas puikiai sukaltas, labai gerai suformuluotas, bet yra ir poras spragų, kurias norėčiau paminėti. Didžiosios skaitmeninės įmonės nemoka mokesčių. Pana Šolcas tai paminėjo. Ir ne jis tai turėtų sakyti. Tiesiog taip yra, kad tos įmonės nemoka mokesčių. Amazonė išstumia mažasias įmonės iš verslo arenos, nemoka PVM mokesčių už importuojamas prekes, nemoka socialinio draudimo įmokų arba moka labai nedaug. mano šalyje tai yra vadinama e, pajamų e, mokesčiais, e, tai yra pelno mokesčiais, tas mokestis yra nemokamas. Tai visiškai teisingai pastebėjo pana Šolcas. O kur yra ir kitų žodžiai? Taip, SND galėtų pasisakyti stipriau. Juk man keista, kad pranešė iš SND, jinai nuolat šneka apie feminizmą, bet, na, palaukite, juk skaitmeninė priekyba ne su tuo visų pirma susijusi, su mokesčiai, mokesčiai yra nemokami. E, man atrodo, kad SND turėtų aiškiai tai įvardinti ir galbūt pranešėja ras būdų, kaip paminėti tai, kad yra nemokami mokesčiai ir, ir e, tai sustiprintų pranešimą. Dar vienas dalykas dėl Google ir Amazonės. Tai yra toks susitarimas labai nepalangus tarp tų, kurie uždirba didelės sumas pinigų, tai yra žmonės dešinėje, ir tarp tų, kurie yra kairėje, kurie stengiasi būti kaip galima politiškai korektiškesni. Tai yra pateikiama tokių švelnių, aptakių politinių pareiškimų, Ir tuomet kairieji, kurie labai nori, kad mažosios įmonės mokėtų mokesčius, tarsi užsimerkia prieš tuos didžiuosius. Žinoma, ne man čia spręsti, kaip jūs norite padalinti savo, įskirstyti savo laiką, bet aš tiesiog norėčiau pasiūlyti nepamiršti to, kad didės, didžiosios įmonės nemoka mokesčių. Nepamirškite to. Na ir galiausiai dar trumpai noriu pasakyti štai ką. Taip laikinų darbuotojų direktyva. Viena iš didžiausių kliūčių skaitmeniniai ekonomikai ir yra ta, buvo ta e, laikinųjų darbuotojų direktyva, kurią labai džiugiai patvirtino Europos parlamentas paskutiniai kadencijoje. Būtų iš tiesų labai gerai pamatyti kokią nors analizę, kaip veikia šitą direktyvą. Dėkuoju, pirmininkė. ponia Ingman. Dėkui, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Darbinis dokumentas tikrai puikus ir pritariu tam, ką sakė Karolina, mūsų šešėlė pranešėja. Norėčiau paminėti du dalykus, kurie mano galva yra labai svarbus ir reikėtų juos akcentuoti pranešime. man įdomu, ką daro pasaulio priekybos organizacija. Buvo teigiama, kad minima kitoje konferencijoje, kad jie taip pat mano, jog reikia nustatyti taisyklės skaitmeniniai priekybai ir Aš manau, kad tai iš tiesų yra labai svarbu ir tai turi būti aiškiai vardinta visiems. Taip pat labai svarbu, kad strategija būtų aiški, gerai suformuluota, būtų taikoma bet kokiems mainams, bet kokiai priekybai. Reikia pažiūrėti, kaip tokias naujas priekybos formas inkorporuoti į, į esamus priekybos susitarimus, o tai nebus lengva taip eit reikia suvienodinti įvairius susitarimus ir konvencijas, nes iš tiesų viskas keičiasi labai greitai, ypač skaitmenės priekybos kontekste. Taigi reikia ieškoti būdų, kaip dabartinės naujoves inkorporuoti, įtraukti į esamas konvencijas ir susitarimus. Pone Patikova. Ponas Bitikofer. Aš norėjau atkreipti dėmesį į du dalykus labai trumpai. Nes įtrė komitete dar nesuėjo pakeitimų tiekimo laikotarpis, terminas, taigi kol kas negaliu dar baigti diskusijų, pateikti mūsų galtinės nuomonės, bet noriu paminėti du dalykus. Visų pirma, Beje, tai sutinka dera su tuo, kas sakė pranešėja. Reikia užtikrinti sąžiningą elgesį su visais partneriais. Visos Europos įmonės turėtų turėti vienodas teisės, kaip ir partnerių valstybių įmonės. Tai yra svarbu. Tai viena. O antra, dėl tarptautinių duomenų srautų. Mes norėtume pasiūlyti naują nuostatą priekybos susitarimuose, kuri užtikrintų, kad tarptautiniai duomenų srautai būtų suderinti su esamais ir būsimais ES teisės aktais ir teisės nuostatomis. Taigi ir kiti panašiai jau pasisakė kolegos, kad priekybos sutarimuose turi būti nuostatos, kurios užtikrina duomenų apsaugą, asmenys duomenų apsaugą ir tokios nuostatos neturi būti naudojamos norint užkirsti kelią duomenų srautams, jas galime taikyti tik tai asmens duomenų atvejais. Ir Taip pat dėl duomenų lokalizavimo irgi reikia numatyti konkrečias taisyklės. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū toliau komisijos vardu. Komisijai žodis. Komisija praėjusią savaitę paskelbė komunikatą dėl laisvų duomenų srautų, kuris čia puikiai tinka. Galbūt galėtumėte šiek tiek paminėti komunikato turinį, apie ką jis, prašau. Ačiū pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu. Visų pirma, noriu pasidžiaugti ponios Hakė parengtų pranešimu. Mes e, jį remiame ir jam pritarėme tokiam, koks jis yra. Man atrodo, kad jis pakankamai gerai subalansuotas. Ir taip pat noriu padėkoti ponys Hakijai už tai, kad atsižvelgė į mūsų pastabas patiktas anksčiau dėl adekvatumo sprendimo svarbos, pavyzdžiui. Ir dauguma dalykų ir punktų paminėtų šiandieną iš tiesų jau yra. Jeigu pažiūrėtumėte į mūsų susitarimą su Japonija, tai ten jau yra panašios nuostatos dėl, dėl vartotojų apsaugos, pavyzdžiui, yra nuostatos prieš brukalus. Dėl kitų dalykų komisija vis dar ieško būdų, kaip suderinti gynybinę poziciją ir proaktyvę poziciją. Mes atsižvelgsime į jūsų išsakytas nuomonės ir grįžime dar prie šitos temos vėliau. Toliau dėl intelektinės nusavybės, kuri yra paminėta pranešimo 13 punkte. Manau, nereikia minėti atskirai prekės ženklų, jeigu yra kalbama apie tarptautinę, apie intelektinę nusavybę, nes tie prekės ženklai ir taip į ją patenka. Ir dėl 16 dalies ten komisija yra raginama perkelti esamą moratoriumą, kuris yra dabar laikinas, paversti, paversti jį uh, nuolatiniu, tai yra tarptautinis darbo organizacijos moratoriumas. Komisija pritarė, kad to gal reikėtų, bet mes vieni negalime to nuspręsti, nes pasaulyje priekybos organizacijoje reikia iš tiesų virš 200 narių pritarimo. Dėkui. Ačiū, ponas Hakė. Dėkui visiems kolegoms už jūsų indėlį. Iš tiesų, neįtikėtina patirtis, nes uh, man atrodo, kad dauguma pritarė tam, kad reikia ambicingų taisyklių ir uh, jos turi būti paremtos ES vertybėmis grįsta strategija. Žiūrėjau šitą bendro tame, ką sakė visi kolegos. Jie minėjo, kad reikia pasitikėti skaitmenę ekonomiką. Taip pat e, sakėte, kad reikia saugiklių, principų, reikia, kad taisyklės būtų sažiningos, bet turime laikytis ir globalios perspektyvos, stengtis, kad mūsų veiksmai nepa, nepaveiktų uh, žmonių kitose pasaulio vietose. Iš tiesų, manau, svarbu labai vertinti, e, kokį poveikį turės mūsų veiksmai, ne tik tai ir, ir būtent tai, e, ką daro mūsų įmonės. E, reikia stengtis numatyti prieigą prie interneto visiems. Interneto turinio kontroliavimas ne visai dera su tuo, ką daro kai kurios įmonės, teikdamos nemokamą interneto prieigą e, tiems žmonėms, kurie neturi galimybių už internetą mokėti. Iš tiesų, manau, reikia remtis tuo, kas mums yra pavykę sėkmingai praeitie, bet turime ginti ir e, savo interesus. Galime toliau tęsti tarp tinklinio ryšio reglamento nepasiektus rezultatus. Ir man atrodo, kad suformulavę tvirtą pagrindą, galėsime tuomet atlik, e, atlikti svarbesnį, tvirtesnį vaidmenį darbo priekybos organizacijoje, bet e, pritariu tam, kad iš tiesų ES gali pasisakyti aiškiai ir tikinamai. Taip pat e, kai kurie iš jūsų sakėte, kad svarbiausia turi būti žmonės, iš tiesų aš su tuo sutinku, kalbant apie technologijas bet taip pat norėčiau paraginti visus dėmesį atkreipti į tai, ko galime pasiekti nustatę priekybos taisyklės. Iš tiesų skaitmenizavimas vyksta labai sparčiai, labai plačiai, jis paliečia didelę gyvenimo dalį, didelę ekonomikos dalį. Taigi aš suprantu, kad daug ir buvo išsakyta norų, ką reikėtų paminėti pranešime dėl to, kaip kurti bendrą skaitmeninę rinką ar skaitmeninę erdvę ES, bet juk ne viską galima pasiekti per prekybos taisyklės. Mokesčių vengimas tikrai yra svarbus dalykas ir tai yra viena iš sričių, kur Europos komisija jau dirba ir siekia sažiningesnio apmokestinimo tų didžiųjų, galingųjų įmonių. Taigi čia gal ir baigsiu ir iš tiesų lauksiu tolesnio mūsų bendradarbiavimo ir gerų rezultatų. Dėkui. Uh, about that. And, uh... Dėkoju. Lauksime pakeitimų. Pakeitimus galima teikti iki spalio antros dienos, šeštos valandos vakaro. Po to svarstysime pakeitimus lapkričio 9 dieną. Tuo baigsime diskusijas dėl 7 darbo tvarkės punkto. Mūsų šiek tiek riboja laikas, todėl siūlau nukelti aštunto punkto svarstymą, jį aptarti po balsavimo. Taigi dabar, manau, reikėtų nubalsuoti ir manau, kad balsavimas pernelik ilgai neužtruks. Ponas Prustas pritarė tam, kad aštuntas punktas būtų nukeltas. Gerai, tuomet pereisime prie balsavimo. Visų pirma, norėčiau pasveikinti naują mūsų komiteto narį, keičianti Marie Le Pen. Sveikinu. Franz Jamais. Ir toliau balsuokime. Visų pirma, rezoliucija dėl sustarimo su Kazakstanu. Prieš balsavimą, kaip visada, bandomasis balsavimas. Tikiuosi, kad visi atsinešite kvarteles. Prašau, ba bandomasis balsavimas. Has everybody voted? Ar visi balsavote? Perfect. And I close the vote. Balsuoti baigiame. Mm, gerai, priimta. Think is fine, so we can move to the vote. Kompromiss 1. Wer ist dafür? Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktas kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl vienuolikto pakeitimo elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Baigiame. Man atrodo, balsavimo aparatas mano netinkamai veikia, kažkas negerai. Gerai, perėsiu prie kito tada. Pirmininkas, bandykime iš naujo. Viskas gerai, mes sutipaigėme priimta. Toliau. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko, atmesta. Šešioliktas, kas už kas prieš susilaiko priimta. Tai tada 17 pakinimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, jis prieš, susilaiko, priimta. Toliau galutinis balsavimas elektroniniu būdu, prašom balsuoti. Und Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. 28 balsai už, taigi priimta, sveikiname. Dešimtas darbo atverkės punktas tai yra vienas bendras balsavimas elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip, didžiulė dauguma taip pat priimta. 11 darbo atvarkės punktas. Es Afrikos strategija. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septintas kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dalis 34. Kas už šią antrą dalį, kas prieš susilaiko priimta. 35 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 36 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 38 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 39 kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 39 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Keturiasdešimt penkto pakeitimo antra dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 52 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 53 pakeitimas kas už. Norite pasitikrinti dėl 52 pakeitimo elektroniniu būdu, prašom balsuoti. Und Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aha. 53 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 55 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 56 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Uh. E 57 pakeitimo antra dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau. 59 pakeitimas. Atkrito, taip, nes dėl 57 pasame. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 64 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Mm, pasitikrinkime elektroniškai dėl 64 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 66 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 68 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Ai, 67. Atsiprašau, taip, teisingai. 67 pakeitimas turėjo būti kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 68 dabar, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Še... 69. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 70. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 71. Pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 10. Kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 72, antra dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 72 pakeitimo antros dalies. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 77 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Mm, sunku pasakyti. 77. Prašom aiškiai kelti rankas, kas už kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau, 78 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 78 antra dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 79 kas už, kas prieš, susilaiko. Mm, neaišku, pasitikrinkime dėl 79 pakeitimo elektroniškai, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 80 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 81 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 83 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 84, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 86 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 87 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 89 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 89 pakeitimo elektroniškai, prašom balsuoti. Balsuoti baigėme priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta priimta. Dviltas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Tryliktas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 18 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 18 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 19 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Mm, neaišku. Prašau balsuoti elektroniškai dėl šio pakeitimo, 19 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Priimta. Hmm. Prašom aiškiau kelti rankas. Penktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Tai tada 24 pakeitimas, kai priedas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dar kartą elektroniškai dėl 27 pakeitimo. Balsuoti baigiame, atmesta ir galutinis elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Didelė balsų dauguma patvirtinta, labai ačiū. Baigiame balsavimą ir sugrįžtame prie aštunto darbo atverkės punkto. Tai yra investicijų peržiūra strateginiai sektoriai, mes kai parlamentas e, šito prašėme, mm, ponas Junkeris tai įtraukė į savo pasisakymą dėl ES e, būklės ir aš dabar suteiksiu žodį ponui Prust, kuris yra mm, pranešėjęs būtent dėl teisėkurnės rezoliucijos. Prašau. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Tikriausiai pamenate, kad birželio mėnesį vyko diskusijos dėl užsienio investicijų ir EPP ėmėsi iniciatyvos parengti ES dokumentą, kuriuo būtų kreipiamasi į Europos komisiją ir prašoma parengti teisės aktą šiuo klausimu. Diskusijos parodė, kad labai daug kam šis klausimas yra svarbus, karštos diskusijos dėl jo vyksta, bet tuo pat metu reikia e, labai griežtos pozicijos laikytis. Taigi komisija mato, kad ir iš valstybių narių, ir iš parlamento yra didelių lūkesčių šiuo klausimu iš Europos komisijos. Taigi čia galime tik tai pasidžiaugti, kad Europos e, komisija. E, tikrai ėmėsi veiksmų ir pristatė reglamento projektą rugsėjo 14 dieną. Ir taip pat yra rengiamas parlamente pranešimas šio klausimu, aš esu pranešėjas. Taigi norėčiau e, padėkoti komisijos tarnyboms, kurios e, paukojo, taip sakant, savo vasarą tam, kad parengtų šio klausimo teisės aktą. Ir e, taip pat Dėl poveikio vertinimo šiek tiek buvo užsitęsęs parengimas šio teisės akto, taipogi e, dėl koordinavimo su valstybėmis narėmis. Nuolat spaudoje ir kitur e, girdime, kad įmonės e, nuperka kitos įmonės, bet taip pat investicijų fondai ir dėl to kyla daug neramumų. Ypač, kai tų vadinamųjų jautri, jautrių technologijų ar strateginių technologijų srityje tai yra padaroma pavyzdžiui, China Manufacturing Pound ir kitų įmonių e, e, atveju reikėtų budriai tai pasižiūrėti. Europos prekybos rūmai yra parengę e, pranešimą šioje srityje. Štai pavyzdžiui, Brazilijos investicijos daugiau nei tūkstančių procentų yra padidėjusios lyginant su ankstesniu laikotarpiu. Kinijos investicijos 77 procentais yra padidėjusios į Europą. Taigi skaičiai iškalbingi tie, kurie nerimauja dėl šio e, pasiūlymo, turėtų, neturėtų e, nerimauti, nes mes nesame vieninteliai turintys tokį mechanizmą. Ir JAV turi, ir Japonija, ir taip pat ir Kinija turi tokį mechanizmą. Ir valstybės narės, kai kurios turi tokius mechanizmus, tačiau e, komisija turėtų patvirtinti teisėtumą tokių mechanizmų. Tai dabar norėčiau paklausti komisijos, kodėlgi. E, E, neįmanoma susitarti bent jau tarp valstybių narių, kurios turi tokius mechanizmus. E, ir štai dabar, ar komisija galėtų mums patvirtinti, kad tikrai e, nėra skirtingo investicijų lygių tarp tokių valstybių narių, kurios turi tokius mechanizmus ir tų, kurios neturi. Pavyzdžiui, 25 procentais e, sumažėjo Kinijos, pavyzdžiui, investicijos. E, Ir, pavyzdžiui, 70 procentų vienoje valstybių grupėje, 24 procentais e, kitoje valstybių grupėje sumažėjo Kinijos investicijos. E, dėl Kinijos technologijų, bet to mums e, kyla pavojus. Reikėtų užtikrinti, kad strateginėse sritise nebūtų tokio praktiko, tokios praktikos. Bet to, kaip kad sakė Junkeris, reikėtų užtikrinti abipusiškumo principo taikymą. Galbūt komisija galėtų mums atsakyti, kas pasiūlyme konkrečiai yra padaryta e, abipusiškumo požiūrio pritaikymo labui. Šis mechanizmas, e, šio mechanizmo siekis nėra uždrausti užsienio investicijas, tiesiog įtartinės investicijas reikėtų sustabdyti. Reik... Ir štai pavyzdžiui, e, kartais e, investicijos atrodo nekaltai, tačiau už to daug kas gali slėpis. Štai pavyzdžiui, didelio masto investicijos tam tikrose sektoriuose gali būti padarytos siekiant tą sektorių perimti. Todėl reikėtų tą bendrą vaizdą turėti investicijų Europoje. Štai e, pateiksiu Jums vieną konkretų pavyzdį. Iš žandaro vieno Prancūzijoje girdėjau. Prancūzijoje e, kažkur tai mažame miestelėje e, dingo elektrinis pjūklas. Ūkininkas apie tai pranešė policijai, e, galvojo, kad nieko čia blogo nenutiko. Tačiau tas pats žandaras e, buvo perkeltas į kitą Prancūzijos regioną ir pamatė, kad ir kitame regione yra elektrinių pjūklų vagysčių. Taigi padaromas ir pabantas e, policininkas pasirausia archyvose ir pamato, kad per keletą metų E, per keletą dienų tik tai e, Prancūzijos kaimuose ir miesteliuose dingo daug e, elektrinių pjūklių. Ir paaiškėjo, kad tai yra plačiai paplitęs reiškinys. Taigi, tokiu konkrečiu pavyzdžiu norėčiau parodyti, kad informacija main, informacijos mainai yra labai svarbus e, aspektas tokiuose situacijose, o jos trūkumas gali būti kritinis. Kasgi būtų, jeigu, pavyzdžiui, valstybės narės neteiktų tokios informacijos, ar būtų sankcijos? Ir dabar be e, nacionalinio e, priežos mechanizmo, ar valstybės narės gali veiksmingai kovoti su tokio reiškiniu. Taigi reikėtų pabandyti atsakyti į tokius klausimus. Strategijų į strateginių sektorių sitikrinimo sistemą mes turėtume pabandyti e, išsaugoti dabar egzistuojančią sistemą ir turėtume išsaugoti savo e, pramoninius prane, privalumus. Mes turime surasti pusiausvyrą ir neturėtume e, sėdėti ir nieko nedaryti, status quo, taip sakant, palikti. Labai gaila, kad kartais tiesiog daug kas pražiūrima e, užsienio investicijų srityse. Inta komiteto e, sekretariatas e, atsiradus klausimų, mielai gali mane kreiptis ir aš mielai juos atsakysiu. Dėkoju. Ačiū. Taip, mes parlamente turėtume būti lyderiai tokių procesų. Na, dabar norėčiau kreiptis į e, komisijos atstovę e, Marin Brand. Ji yra trei generalinio direktorato e, direktorė ir galbūt galėtumėte jūs atsakyti į pono Pruso klausimus dabar. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Ačiū ponui Prustui už Dėkojame pranešėjui už jo išvalgas. Na ir dabar e, labai trumpai pabandysiu pristatyti tai, e, ką e, komisija siūlo reglamente, reglamento pasiūlyme. Taip, mes pabandėme sureaguoti į būkštavimus dėl užsienio investicijų į strateginius sektorius didėjimo. Tai čia būtų infrastruktūrų ir technologijų srityje. Ir valstybės narės, ir Europos parlamentas tokius būkštavimus yra išsakę. Taip pat labai svarbu yra nepamiršti, kad tiesioginės užsienio investicijos turi didelį poveikį ekonomikai bei uh, kuriant darbo vietas ir stiprinant ekonomiką. Todėl bandėme surasti pusiausvyrą tarp ES e, prieinamumo investuotojams bei e, kontrolės priemonių taikomų užsienio investicijoms, kai jos e, gali kelti pavojaus viešai tvarkai ar valstybinarių sektoriams tam tikriems. Labai svarbu, kad investuotojai suprastų, jog ES tikrai neketina savo investicijų politikos pakeisti kažkaip, tačiau tuo pat metu ES turėtų dėl saugumo ir visuomenės ir viešosios tvarkos e, priežasčių tikrinti tokius, tokias investicijas. reglamentas būtų kaip ir įgalinimo priemonė. Reglamentu būtų įgalinamos valstybės narės patvirtinti arba išlaikyti tikrinimo mechanizmus e, viešosios tvarkos ir saugumo, dėl viešosios tvarkos ir saugumo priežasčių, atsižvelgiant į, aplink, atsižvelgiant į aplinkybės, be jokios abejonės. Mes taip pat esame parengę gairias dėl faktorių, kuriuos valstybės narės turėtų atsižvelgti, kai jos, pavyzdžiui, tikrina užsienio investicijas. Tai čia būtų, pavyzdžiui, infrastruktūrų, e, kritinės infrastruktūros ar technologijos, e, tiekimas e, kritinių, pavyzdžiui, žaliavų, kritinė arba jautri informacija. Tai būtų tokie kriterijai, kurie mūsų manimų yra labai svarbus valstybėms narėms vertinant tokias investicijas. Taip pat reglamente pagrindinius procesinius elementus esame e, numatę tikrinimo procesams. Tai čia pirmiausia būtų nediskriminacija, skaidrumas ir peržiūra. Be šių gairių, kasgi dar parlamente yra? Parlamentu yra siūlomas uh, bendradarbiavimo mechanizmas, bendradarbiavimo mechanizmas tarp komisijos ir valstybių narių bei tarp valstybių narių. Ir gali būti, kad štai pavyzdžiui investicijos e, esančios vienoje valstybėje narėje gali atitinkamai paveikti kitų valstybių narių e, ekonomiką. Ir gali būti netgi tokių atvejų, kai investicijos gali turėti poveikio netgi projektams ir programoms, kurias finansuoja Europos Sąjunga. Ir čia gali būti horizontas 2020, Galilėjo ar transeuropinių e, tinklų ar energijos ar telekomunikacijų tinklų atveju. Tokiu atveju reikalingas bendradarbiavimas tarp, e, tarp valstybių narių, reikia teikti informaciją, kaip pavyzdžiui investicijos daromos šiuose sektoriuose. Be jokios abejonės e, komisija taip pat čia atlieka savo vaidmenį, nes komisija tvirtina nuomonę. Na ir kai tiesioginės užsienio investicijos e, kelia pavojų viešai tvarkai ar saugumui. Čia gali būti ir ES kirtimasis ES programų interesais, kurias jau minėjau. Na ir galiausiai paskutinis pasiūlymo, reglamento pasiūlymo elementas yra e, skaidrumo didesnio siekis. Ko gero, tai yra didžiausias iššūkis e, pastarųjų, past, pastarojo meto. Ir Kartais problemos yra identifikuojamos, vietoje problemos identifikuotos mums pernelyg vėlai. Būtent todėl mes pasiūlėme e, e, skaidrumo priemonės valstybėms narėms, valstybės narė, narės galėtų kreip, kreip, keistis informaciją arba teikti tą informaciją komisijai. Čia būtų pranešimų teikimai Ir štai pavyzdžiui, pagal pageitavimą gali taip pat būti teikiama tokia informacija, kai jos prašo valstybė narė arba komisija. Tai tokie būtų pagrindiniai reglamento pasiūlymo elementai. Šioje srityje e, nacionaliniai strateginiai objektai skiriasi. Ir štai, pavyzdžiui, kurios valstybės narės turi tikrinimo mechanizmus. E, ponas Prustas tai minėjo, 12 valstybių narių turi tokius mechanizmus, tačiau yra valstybių narių, kurios neturi tikrinimo mechanizmo. Tarp turinčių tokį mechanizmą narių kartais e, apimtis to mechanizmo yra irgi skirtinga. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse vien tik tai saugumo klausimai yra apimti, o kai kuriuose valstybėse narėse plačiau yra siekiama. Taigi labai e, įvairi situacija yra valstybėse narėse. Tačiau manau, kad mums reikia bendrai susitarti dėl to, kaip dirbsime kartu šioje srityje. Ir reikėtų suprasti, kad tiesioginės užsienio investicijos turi platesnio poveikio negu kad vienoje tik tai valstybėje narėje. Aš esu tikra, kad dar vyks diskusijos dėl subalansuotumo, E, šio pasiūlymo ir su jumis, ir su valstybėmis narėmis. Tik tai sakyčiau, kad nereikėtų pamiršti vieno dalyko. Tai yra svarbus, bet ne vienintelis instrumentas prekybos politikos e, vienodų taisyklių užtikrinimo srityje. Čia norėčiau dabar paminėti abipusiškumo principą. Mes pagerinsime savo situaciją trečiųjų e, šalių e, atžvilgių, tai yra tokių šalių atžvilgių, kurios nori investuoti Europoje, bet neleidžia europiečiams investuoti savo šalise. Taigi, tikrinimo mechanizmas bent jau padės atskleisti, kas vyksta su tokių e, valstybių investicijomis e, mūsų šalise. E, Mes, pavyzdžiui, tartautiniu, per tartautinius prekybos susitarimus bandome to abipusiškumo principo daugiau įgyvendinti. Todėl paprašyčiau valstybių, e, tiksliau parlamentarų nepamiršti, kad yra dar be šios priemonės ir e, kitų daugybė priemonių. Ir tikrai, kad viena ši priemonė nepa, nepasieks visų mūsų tie siekiamų tikslų. Galbūt sustosiu ties tuo ir mielai dalyvausiu kitose susitikimuose, kuriuose bus šie klausimai aptarnėjami. Pirmininkas, ačiū už pasiūl... naujojo pasiūlymo pristatymą. Be jokios abejonės sudėtinga yra e, priimti sprendimus pagal pakopį daugia pakopį e, sprendimų prieimimą. Todėl mm, nėra galbūt čia adekvatu ES kištis į šią sritį, taigi labai e, delikatu šis klausimas. Aš manau, kad bus dar daug klausimų ir detalių diskusijų šiuo, kla, e, šiuo klausimu. Labai džiaugiuosi vis dėlto, kad praeitą savaitę jau pradėjo ryškėti šio paketo rėmai. Ir mm, galiausiai turėtume turėti teisingos ir laisvos prekybos srityje visą pasiūlymų sistemą. Žodis poniai Marija Arena. Dėkoju, Šis klausimas tikrai vertas mūsų dėmesio. Man patiko pono Prusto pavyzdys. Tiesa, jis nepasakė, kamgi tie elektriniai pjūklai buvo naudojami. Būtent tai turėtų mus neraminti. Ir štai dabar norėčiau paklausti komisijos, kamgi bus naudingas tas tikrinimo mechanizmas. Tokį pirmiausia turėtume kla kelti klausimą. Taip, e, keitimasis informacija ir skaidrumas tarp valstybių narių yra svarbus šioje srityje. Kita vertus, jeigu tokia priemonė neturi jokio tikslo, tai sudėtinga būtų pateisinti tokią priemonę. Na, kaip ir išgirdome, kad tai gali būti panaudota mūsų darybose dėl abipusiškumo principo. Jeigu bus, pavyzdžiui, įrodyta, kad jautrius sektorius Kinija investuoja, tai galėtume reikalauti abipusiškumo e, principo pritaikymo darybose su Kinija. Taip, galima būtų e, taip pasakyti. Tačiau aš turėčiau šiek tiek kitokių klausimų dėl šio mechanizmo. Ar šiame, pavyzdžiui, mechanizme yra numatyta kontrolė? numatytas kontrolės mechanizmas e, tiems e, nešvariems, taip sakant, pinigams, pavyzdžiui, plaunamiems pinigams arba įtartinoms lėšoms, kai tos lėšos pasiekia ES. Na ir kitas dalykas - dėrėjimas. E, pavyzdžiui, ar tikrinimo mechanizmas užkirs kelią pavyzdžiui, jautrose sektuose e, investicijų e, apsaugos mechanizmo netaikyti ar kaip. Kitas dar dalykas - valstybės pagalba. Pavyzdžiui, investicijos iš e, tokių valstybių, kaip kad pavyzdžiui Kinija, nėra laikomos valstybės paramos investicijomis. Tačiau, pavyzdžiui, dėl e, tam tikrų spragų Kinijos e, investicijos būtų laikomos, tiksliau nebūtų laikomos kaip valstybės investicijos. Čia vėlgi dabar yra kitų e, aspektų dar telekomunikacijų, energijos sektoriai, ar tie sektoriai yra strateginiai. Pavyzdžiui, kad ir metalurgijos dabar sektorius. Jeigu metalurgijos sektorių sunaikinsime Europoje, tai šimtų procentų priklausysime nuo e, kitų e, regionų sektorių. Ir štai dabar dar kitas mano ketvirtasis klausimas. Kaip yra dėl masinių investicijų? Pavyzdžiui, ponas Prustas paminėjo Braziliją. Ar bus pavyzdžiui, veiksmingi Europos investicijų mechanizmai numatyti tokiem atvejam, kai nebebus investicijų iš užsienio. Ačiū. Dėkui. Aš noriu pasisakyti mūsų šešėlinio pranešėjo Manuel Morelė vardu, taigi perskaitysiu tai, ką jis parengė. Bendrai, Manuel Morelė džiaugiasi įvairiomis iniciatyvomis skirtomis patikrinti tiesioginės užsienio investicijas į ES, ypač komisijos pasiūlymas svarbus iš politinės pusės žiūrint, net e, jeigu ši iniciatyva mus pasiekia pakankamai vėlai. Iš tiesų, daug kur jau yra toks investicijų tikrinimo mechanizmas, bet atrodo vis tiek, kad šiek tiek sustiprinta ES pozicija ir tai yra labai svarbu norint pritraukti investicijas, bet ne visi užsienio investuotojai turi gerų ketinimų ir dėl to labai logiška, kad Europos institucijos e, turėtų stengtis apsaugoti ES e, tam tikrus sektorius nuo nesažningos e, konkurencijos. Ir tai svarbu, nes jeigu investuo, kai investuotojai pateks ES rinką, jie gaus privilegijuotą, atsidurs privilegijuotoje padėtyje. Todėl Manome, kad bendras tikrinimo mechanizmas visai ES yra nu, veiksmingesnis negu kad pavienis ar suskaldyta sistema. Tačiau atrodo, kad šitas, atrodo, kad šita e, sistema yra pakankamai gera, jie apima pagrindinės sritis, kuriuose siekiama pritraukti tiesioginės investicijas iš užsienio. Taip pat e, Pagal šitą sistemą yra raginama keistis informacija tarp kelių valstybių narių, kurių strateginiai interesai gali atsidurti padėtyje, sunkioje padėtyje ar pavojingoje padėtyje. Tačiau šitas investicijų pežiūros mechanizmas neragina valstybių narių patvirtinti nacionalinių panašių sistemų, o tai gali iš tiesų būti nelabai palanku visai bendrai sistemai. Ir Europos investicijų tikrinimo mechanizmas galėjo vis tik tai būti suformuotas ir veiksmingesnis, atsižvelgiant į tai, kokią sistemą jau yra gyventinama kitose valstybėse narėse. Iš tiesų įdomu yra tai, kas kalbama apie grėsmę Europos interesams. Tikrai Europa turi stengtis ginti savo pagrindinės programas ir projektus, bet iš tiesų yra uh, tam tikri dalykai, kurie gali trukdyti šitam reglamentui pasiekti savo tikslų. O kas bus, jeigu komisija parengs neigiamą nuomonę apie e, investuotoją, kuris yra iš tokios šalies, kur nėra nacionalinės tikrinimo sistemos. Gal, ar bus galima užblokuoti tokias investicijas? Manome, kad to trūksta pasiūlyme. Abipusiškumo principo taip pat trūksta abipusiškumas buvo minimas svarbiausiose pranešimuose Žano Klodo Junkerio kreipimėsi metinėme pranešime, o dabar čia to nėra, nes abipusiškumas yra svarbus ir investicijų srityje. Tarp ES ir Kinijos investicijas vertinant, pavyzdžiui, reikia vertinti abipusiškumo principą. Taigi, taip, taip pat įdomu, kokios bus, koks bus teisinis pagrindas mūsų diskusijoms parlamente. Ačiū, iš tiesų daug yra prašančių žodžio, brangus kolegos. Nepamirškime, kad tai yra pirmas kartas, tarsi įžanga, kai aptarinėjame šį pasiūlymą. Kol kas dar ne, ne, nėra, nesigiliname į visas detalės, pranešėjas po to pristatys savo pranešimą. Šita tema tikrai bus dar svarstoma ir ilgiau. Na, bet kaip ten bebūtų, toliau žodis Singmar. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Turiu porą klausimų komisijos atstoviai. Visų pirma, kokia buvo trečiųjų šalių reakcija, kai mūsų pirmininkas Junkeris padarė savo metų pranešimą ir komisijos, komisija pristatė šitą savo pasiūlymą. Kaip reagavo trečiosios šalis? Ir toliau, jeigu bus netitikimų tarp valstybių narių, kaip tuomet tos netitikimus ar skirtumus reikės išspręsti? Čia kalbu apie netitikimus ir skirtumus tame, kaip yra atliekamas investicijų tikrinimas, kaip būtų elgiamasi tokiais jautriais atvejais, pavyzdžiui. Ir taip pat, kas yra tas jautrus sektorius, vadinamasis, kas juos apibrėžia ar tas pats sektorius turi būti svarbus ir vienodai jautrus visoms valstybėms narėms, ar ne? Ar yra kažkaip numatyta, kaip apibriežti tą jautrumą? Pone Takula. Ponas Takula. Dėkui pirmininkė. Aš irgi atstovauju savo kolegijai, ponai Moskaditai. Yra mūsų šešėlinė pranešėja, siuntė man laišką ir aš jį perskaitysiu. Taigi sėkmės visiems, ypač sėkmės vertėjams. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad džiaugiuosi tuo, kad Europos komisija ir jos pirmininkas taip akcentavo priekybą. Šitas paketas, kuris buvo pristatytas prieš dvi savaitės po metinio pranešimo, yra labai svarbus, daug žadantis ir iš tiesų aš sveikinu komisiją su tuo. Bet turiu prisipažinti, kad esu nusiteikusi pakankamai atsargiai dėl to, kaip, kas yra siūloma dėl ES investicijų tikrinimo mechanizmo. Visiškai suprantu, kokia logika vadovaujamasi, bet nesusitikinusi, ar teisėkuros e, instrumentas yra pasiūlytas tinkamai ir adekvačiai. Juk ar nebus taip, kad tai atneš papildomą administracinę naštą valstybėms narėms, jų administracijoms ir ar nebus taip, kad bus kišamas į valstybių narių e, sprendimų prieimimo procesus. Bet aš norėčiau, kad e, iš tiesų būtų atsižvelgta ir į mūsų nuomonę vertinant investicijų tikrinimo sistemą. Visų pirma, ES turi būti at, kiek galima atviresnė, likti tokia pat atvira investicijoms, kokia yra dabar. Kapitalo srautai atplaukiantis į ES yra vienas iš pagrindinių ekonomikos saugimo, darbo vietų kūrimo ir klėstėjimo variklių. Bet kartu jis yra, yra paskata kurti inovacijas mano pačios valstybė Čekija 14 tūkstančių naujų darbo vietų sukūrė per įvairius projektus. Tai yra didžiulis indėlis mūsų vidaus ekonomikai. Be to, ES koordinavimui yra numatyta vietos, bet atrodo, kad sprendimų prieimimo gale vis tik tai lieka valstybių narių institucijų rankose. Taip turėtų būti ir taip turėtų būti, tai turėtų būti aiškiai įvardyta. Konkurencijai yra tarp valstybių narių, bandant prisitraukti įvairias užsienio investicijas. Dėl to valstybės narės turėtų tarti paskutinį žodį, sprendžiant, ar investicijų projektas dera ar nedera su pagrindiniais strateginiais jų tikslais. Trečia, norėčiau akcentuoti ES priekybos ir investicijų politikos vaidmenį ir ES turėtų ir toliau palaikyti ryšius su savo partneriais ir gyvendinti investicijų susitarimus su tomis valstybėmis partnerėmis. Tie tai susitarimai numato aiškias teisiklės, pagal kurias turi vykti mainai tarp abiejų pusių. Taip pat Taigi toks, e, tokia praktika turi būti skatinama ir, ir išplėsta dar labiau. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad mano galva jau vyksta ES e, sistema, ji yra jau gyvendinama, jeigu ji bus gyvendinama pilnai, įskaitant visus saugiklius, tuomet bus galima apsaugoti investicijas. Dabartinė sistema, tos e, taisyklės apima ir kai kurias specifines taisyklės skirtas oro transportui ir energetikos tiekimui. Tas taisyklės reikia taikyti pilnai. Ir šiame kontekste norėčiau akcentuoti, kad informacijos mainai ir geresnis koordinavimas tarp valstybių narių yra labai sveikintinas ir reikalingas. Todėl aš džiaugiuosi pasiūlymu įsteigti koordinacinę grupę šiems klausimams. Taip pat reikėtų atlikti išsamų tyrimą, kuris nagrinėtų užsienio investicijas pasiekiančias ES. Tokią studiją būtų galima atlikti. Kaip sakiau pradžioje, nesu iki galo įsitikinusi, ar tikrai reikia siūlyti naują teisės aktą, kuris reglamentuotų šį klausimą. Būtų galima visų pirma atlikti išsame analizę, o po to jau formuluoti teisės akto pasiūlymą. Arba dar geriau būtų atlikti poveikio vertinimą, ko šiame pasiūlyme dabar trūksta. Ačiū pirmininkė e, frakcijos vardu ir šešėlinio pranešėjo pana Štarbatį vardu noriu pasakyti, kad nesam labai susižavėję tą investicijų skryningo es lygmenių idėja mus pakankamai neramina kai kurie aspektai. Esame tikri, kad turime būti labai atsargus, kai na, kalba apie konkrečias parlamentinės ar teisėkurnės priemonės, kurias mes ruošime es lygmenių. Mano frakcija galvoja, kad reikalinga atvira investicinė aplinka ir mes norėtumėm iš tikrųjų perspėti, kad gali būti tam tikrų protekcionistinių tendencijų paslėptų už to skryningo, kalbant apie investicijas keliaujančias į ES. Taip pat mes galvojame, kad subsidirumo principas yra absoliučiai esminis čia. Mes nenorėtumėm, kad komisija pasinaudotų šitokiu labai jautriu klausimu ir dar prisigrobtų daugiau galių viruso. Mes galvojame, kad galutiniai sprendimai atskirais atvejais turi būti priimami nacionaliniu lygmeniu, ne europiniu lygmeniu. Todėl mes galvojame, kad mm, reikėtų e, kalbėti, kodėl iš viso tas reguliavimas turėtų būti atliekamas es lygmeniu. Iš kur iš viso tas projektas ir kokie yra jo tikslai. Jei teisingai suprantu, mes kalbame apie europinę bazę, mm, apie europinį bendradarbiavimo mechanizmą tarp valstybių narių ir komisijos. Mes kalbame apie europinį skryningą, kuris galėtų paliesti tik tai mm, Europos interesus, Europos liečiančius ar finansuojančius projektus, ar gal ir tam tikrus mechanizmus, kurie jau veikia valstybėse narėse, tačiau sprendimai dėl užsienio investicijų, užsienio tiesioginių investicijų turėtų išlikti nacionalinėme ligmenyje. Ir tada per tie bendradarbiavimo mechanizmai reikia, reikalautų, kad valstybės narės investuotų kitas valstybės narės ir komisija, kuomet ai, tokios tiesioginės investicijos grėstų nacionaliniam saugumui ar panašiems dalykams ir tuomet komisija priimtų neprivalomą nuomonę, o tada pagal tą patį tą bendradarbiavimo mechanizmą komisija galėtų kiekvieno konkrečio atveju pareikalauti informacijos apie konkrečias investicijas. Ir tai reiškia, kad valstybės narės galėtų to paties reikalauti ir iš kitų valstybių narių. Ar mes taip, taip teisingai suprantame a, šio pasiūlymo esminius elementus. Taigi, kas mus neramina, būtų iš esmės štai šie elementai. Visų pirma, mes nežinome e, tokio reguliavimo pridėtinės vertės, nes valstybės narės jau dabar turi savo investicijų skriningo mechanizmus ir yra atitinkamai numatyta, kas turi būti ginama, kalbant apie valstybių narių interesus. Ir yra atmetami tokie susitarimai, kurie yra atitinkami. Taigi, kam yra reikalingas papildomas reguliavimas Europinių lygmenių, koks bus kokia bus pridėtinė vertė. Ir taip pat dar tai tik tai sukurtų naują biurokratijos ir priežiūros e, lygį ir, ir tai pasiūsų negerą signalą mūsų e, partneriams ir galėtų būti vertinta kaip protekcionistinė priemonė ir galbūt netgi tai paskatintų mūsų partnerės um, keršyti imtis e, atitinkamų priemonių. Tai iš tikrųjų reikėtų a priori nuspręsti tokius dalykus, nes mes nežinome dar nieko, kiek tai kainuotų. Ir bendarbiavimo tas mechanizmas, kokiu mastu jis būtų, nes viską reikėtų derinti ir su konfidencialumo reikalavimais ir prievolėmis. Toliau, dėl sektorių apibrėžimo, kam tai būtų taikoma, mes galvojame, netinkamas tas apibrėžimas, reikėtų paaiškinti, uh, Nors visos valstybės narės, aišku, sutiktų, kad nacionalinis saugumas turi būti ginamas, galbūt ne visos sutars dėl bendro apibrėžimo, kas yra mm, nacionalinio saugumo tikslai strateginiai sektoriai. Kurie tai sektoriai? Dar vienas dalykas, kad komisijos nuomonė būtų neprivaloma. Mes e, pačiam principui pritartumėm, tačiau kita vertus, jeigu, nebūtų, jeigu būtų nesutarimas tarp valstybės narės ir komisijos konkrečių klausimų, kaip reikėtų tą nesutarimą spręsti, tai čia reikėtų paaiškinimo. Na ir paskutinis, nemažiau svarbus klausimas, labai svarbu pabrėžti, kad ES turi atli, toliau išlaikyti atvirą um, uh, sistemą uh, užsienio investicijoms, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės ir PPO normų tai, kaip jūs pirmininkė teisingai pasakėte, kol kas tai yra tik diskusijų pati pradžia ir um, tikrai daug mano kolegų iškėlė labai rimtų klausimų jau, tai aš manau, kad mūsų laukia labai gyvos ir įdomios diskusijos. Ačiū. Mr. Janfeld. Nesu tikras, kad taip ir bus. Pasiekia. Dziękuję bardzo. Uh... Mimo, że pan przewodniczący zapowiedział, że to jest początek mm, prac i przed nami jeszcze. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas jau sakė, kad tai yra tik darbo pradžia, taigi mūsų laukia dar daug galimybių aptarti šį klausimą, bet ką aš norėčiau dabar padaryti, tai iškelti klausimą, kodėl mes kalbame apie tokią programą, projektą. Akivaizdu, kad tai yra pakankamai kontroversiškas pasiūlymas. Tikrai labai kontroversiškas kaip idėja, bet ir tai labai kontroversiškas rytis valstybėse narėse. Ir valstybės narės dabar turės dirbti iš vien šiuo klausimu, ne tik bendradarbiauti tarpusavyje, bet dar tarp, bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. turėsime tikrai labai atidžiai išanalizuoti visus šio pasiūlymo aspektus, nes daug kas neramina ir reikės tęsti tą darbą, nes tikrai nieko nėra blogiau, kaip kad priimti tokius reguliavimo aktus, kurių štai toks pobūdis, kuris gali turėti dėgiamo poveikio konkurencijai. Toliau aš paremiau konkrečiai tokį pasiūlymą, nes manau, kad tikrai yra svarbu tai, ką pateikė komisija, nes e, būtina pasirūpinti, kad 28 valstybių Europos Sąjunga mm, tikrai labai įsigilintų į saugumo sritį ir imtųsi visų įmanomų priemonių saugumui užtikrinti. Uh, Ir visi teisėkurniai pasiūlymai, kurie bus priimami ir ateityje, negalės trukdyti valstybių narių ekonominiai raidai ir, ir, ir plėtrai ir, ir suverenumui. Tai mm, būtent tas aspektas mane neramina. Ir ši iniciatyva, man atrodo, būtent palies labai svarbės rytis ir manau, kad tokio tipo iniciatyvos turi būti labai riboto pobūdžio ir sutelkti dėmesį tik į tuos sektorius, kurie būtų apibriežti ir susiję su saugumu. Ar tai būtų karinis saugumas ar energetinis saugumas, tas pats, bet dėmesys turi būti suteltas tik tai konkrečius sektorius. Galima sudaryti tokių sektorių sąrašą. Bet tikrai negalima leisti, kad ES institucijos manipuliuotų ir kontroliuotų mūsų ekonomikas. Uh, Autela. Iš principo pasisakau už šį pasiūlymą. Man atrodo, tikrai laikas yra pradėti galvoti europinių lygmenių, kaip koordinuoti su saugumu susijusius klausimus. Ir dėl to, ką pana Seinfeld e, tik pasakė, saugumas yra labai plati tema ir bus labai svarbu plačiai apibriežti, kas tai galėtų būti, kokios rytis. Ko Aš supratau, kad yra skirtingų nuomonių valstybėse narėse ir, ir parlamente, ir komisija, pavyzdžiui, dėl Šiaurės Ravės 2 projekto. Štai tai yra trečiosios šalies investicijos, o mes turime energi, energetinio saugumo strategiją. Tai aišku, kad reikės kalbėti apie tokius dalykus ir man atrodo, kad tos rekomendacijos bus labai įtikinančios, gal net jei neprivalomos, bet aš manau, kad tikrai bus įdomu štai tokius dalykus kaip štai toks projektas aptarti. Nes e, kai kurioms valstybėms narėms jau tai tapo labai komplikuota klausimu. E, man labai patiko Marijos arenos klausimas e, dėl pinigų kilmės Šiuo metu, man atrodo, būtų svarbu bent jau apibriežti, kad tas ateities teisės aktas neužbėgtų už akių labai svarbiems, nepakenktų labai svarbiems busimiems ES teisės aktams dėl kovos su pinigų plovimu, pavyzdžiui, bent jau. Taip pat, manau, būtų labai svarbu įtraukti ir es interesus į, šios, į, į, į, į tą teisės aktą. Aš turėčiau porą klausimų komisijai. Daug kolegų kalbėjo apie tai, ką tai e, iš esmės reikštų, kad valstybės narės turėtų deramai atsižvelgti į kitų valstybių narių komentarus ir komisijos nuomonę. Bet ką tai konkrečiai reikštų praktikoje? Ar tai būtų moralinis toks atsižvelgimas, ar tai reikštų kažką poveikis, aišku, tai akivaizdu, kad tai nėra privaloma, bet ką tai reikštų? Mm, galvojant apie komisijos peržiūrą, kuomet valstybės narės turėtų maksimaliai atsižvelgti į komisijos nuomonę, <laughs> na, su visa pagarba, ką tai reikštų praktikoje. Ir galiausiai norėčiau pabrėžti, kad nėra numatyta Europos parlamentų jokio vaidmens. Komisija surinks metinės ataskaitas iš valstybių nažių, atliks išsame analizę dėl užsienio tiesioginių investicijų Europos Sąjungoje, koordinavimo grupė gali būti sudaryta. Uh, Man atrodo, komisija turėtų bent jau reguliariai pateikti ataskaitą Europos parlamentui dėl šios veiklos. Aš taip pat galvoju, kad mm, parlamento nariams turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti koordinavimo grupės posėdžiuose. Tai gal komisija galėtų atsakyti šios klausimus. Ačiū, pasinkė. Uh, Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Uh, trys dalykai. Man atrodo, tikrai diskusija surinkta laiku. Uh, būtent todėl, kad yra ta kontraversija, tai ir turime tai išanalizuoti. Pratęsiu tai, ką mūsų kolega pranešėjas ponas Prustas pasakė dėl to, kad reikalingas toks teisės aktas. Uh, Man atrodo, mes turime įsiklausyti mūsų kompanijų balsą. Ir jeigu mes įsibals, įsiklausysime į kompanijų balsą ir į priekybų rūmų, e, priekybos rūmų e, balsus iš įvairių vietų, tai tikrai suprasime, kad būtent tai yra būtina europinių lygmenių padaryti. Mm, Galvant apie mūsų priekybos ekonominius partnerius, jie labai dažnai žaidžia tą um, va, skaldyk ir, val, ir valdyk žaidimą tai iš tikrųjų neleiskime jiems tą taktiką naudotis. Ir antras momentas, aš, aš labai sutikščiau su komisijos e, pristatymu ir požiūriu, kad tikrai tai yra labai jautri pusiausvyra, bet Man atrodo, tai tikrai, na, vis tiek labai mažai. Mes galėtumėm, galėtumėm pasakyti daugiau nei vien tik tai saugumas ir viešoji tvarka. Galėtumėm kalbėti apie europinio intereso projektus. Galėtumėm žengti dar vieną žingsnį - strateginio europinio intereso projektai. Aišku, yra teisės aktai, kurie galėtų paremti tą mintį. Taip, ir trečias dalykas, taip, ta kontroversija. Čia aš turiu Jums priminti, mėly kolegos, kad turime problemą ne vien tik tai čia, bet ir kitose um, dosie ir klausimuose. Problema yra štai kokia. Labai dažnai turime tam tikros priemonės naudą ir tam tikros priemonės kainą. Ir tie du dalykai pasiskirsto skirtingose regionuose ES. Labai dažnai gaunama nauda uh, sutelkiam ES vakaruose ir šiaurėje, o labai dažnai kainą sumoka ES rytų ir, ir, ir vidurio valstybės. Tai yra tikrai tokia kontroversija, o reikėtų galvoti apie tai, kad ta nauda turėtų būti, tie rezultatai turėtų būti vienodai paskirsti po visą ES. Dan... Ačiū, panašols, paskui ponė Maginės ir tada jau viskas, baigsime, kas įsakymų sąrašą, nes turime skubėti, dar turime keturis labai svarbius klausimus. Äh, Taip, aš kalbėsiu labai trumpai, pirmininkė. Labai dėkingas esu už tai, kad vyksta diskusijos šio klausimu, nes manau, kad e, turėtume surenkti ilgas ir išsames diskusijas e, dėl dabar keliamų klausimų. Aš galiu tik tai pritarti keliamiems tikslams ir norėčiau porą dar aspektų paminėti, kurie nebuvo šiandien aptarti. Dabar man atrodo, kad mūsų diskusijoje bandoma sužinoti, ar mes šiek tiek tik tai kažkas neščias, ar neščia, ar ne. Ar dabar trečias ar septintas menuo ir nuo kelinto mėnesio skaitosi, kad kažkas yra neščia ar neščias, nuo kada reikia skaičiuoti, kad investicijos yra realios. Nuo kokio momento investicijos yra laikomos investicijomis? Kaip yra sprendžiama dėl to ir kaip, pavyzdžiui, tuose strateginiuose sektoriuose dėl to nusprendžiama? Taigi dabar reikėtų pasižiūrėti, kaip tas visuomenės interesas turėtų nusverti, kaip, pavyzdžiui, atrinkti tuos strateginius sektorius, kokios būtų konkrečios pasiekmes to ES, konkrečiose valstybėse narėse bei trečiosiose šalise. Pateiksiu pavyzdį. Štai pavyzdžiui, yra didelių tokių tarptautinių bendrovių, kurios investuoja į žiniasklaidą kai kurių valstybių. Ir štaip jie formuoja visuomenės nuomonę valstybėse. Ar tai galima būtų laikyti visuomenės interesu, strateginės rytimi? Taigi, Manau, kad e, reikėtų šiek tiek gal net labiau pasigilinti į tuos klausimus. Ko gero, per 20 globalizacijos metų tokios liberalios politikos yra puikiai įsitvirtinusios ir kitų valstybių investuotojai dabar vyksta pas mus su investicijomis. Bet ar mes dabar uždarysime savo sienas, kokios, pavyzdžiui, būtų to pasiekmes ES ekonominiams struktūroms. Ir beje, šie klausimai dėl jų sprendžiama juk yra nacionaliniu lygiu. Todėl, manau, pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti visus šiuos aspektus. Na, o pranešėjo ir fiktyvinio prane... šešėlinio, atsiprašau, pranešėjo norėčiau paprašyti pakankamai laiko skirti tai analizai, nes tai yra esminiai mūsų ekonomikos klausimai. Dėkoju. Štai pavyzdžiui, Kanada yra numačiusi ir e, kultūros aspektą atrengdama, atrengdama investicijas kaip strateginės investicijas. Taip dar, kaip pona Šulcas sakė, yra ir aplinkosauga. Pone Begin, dėkoju. Vis, visa ši informacija yra tikrai labai svarbi ir įdomi, kurią šiandien išgirdau. Be jokios abejonės mes vėluojame priimti tokias priemonės, patvirtinti jas, tačiau geriau vėliau negu niekada. Šiuo metu egzistuojanti tikrinimo sistema saugumo ir viešosios tvarkos sistema, pavyzdžiui, Europos Sąjungos, Europos Sąjungos lygių ir valstybių narių lygių, nėra pakankama. Todėl reikalingi bendri standartai ES lygių. Mes kaip e, frakcija manome, kad Europa turi būti iš, išlikti patraukli investicijoms, bet e, taip pat reikėtų išlaikyti ir darbo vietas, juk darbo vietų kūrimas yra problematiškas klausimas Europoje. Na ir be to dar neaišku, kaip yra su tų strateginių interesų apibrieštimi, kasgi tai yra. Iš esmės, užsienio investicijos turėtų remtis ekonominėmis priežastimis, o ne politiniais motyvais, kaip kad dėja dažnai nutinka. Nes dažnai tose šalyse, iš kurių investuojama, tiesiog nėra užtikrinamas investicijų skaidrumas. Jau vyko išsamios diskusijos, komisija paminėjo abipusiškumo principo taikymą, tačiau šiame pasiūlyme, tiksliau komisijos pasiūlyme, tai nėra pakankamai atspindėta. Be to, niekas nekalbėjo apie poveikio vertinimą. Man atrodo, kad poveikio vertinimas šiame kontekste, šioje situacijoje būtų esminis dalykas. Ačiū dabar žodį suteiksiu komisijai labai trumpai sureaguoti Ir ko gero komisijai nepavyks atsakyti visus klausimus ir išspręsti visų problemų, nes tai yra tik tai mūsų diskusijų pradžia. Dėkuoju pirmininkė. Aš tikrai nebandysiu atsakyti į visus klausimus. Ko gero šiame etape yra svarbiausia štai kaip. Štai kad. Kad labai Įvairių yra reakcijų komitete. Komisija dėl to, kad dabar išgirdome, dar labiau yra įsitikinusi tuo, kad reikia siekti pusiausvyros. Na ir dabar kol kas norėčiau keletą dalykų pabrėžti. Pirmiausia, kam tai reikalinga? Tikslas koks yra tokios priemonės? manau, svarbu yra suvokti, kad mes tai darome tam, kad būtų daugiau teisinio užtikrintumo valstybėms narėms. Būtent todėl mes šį mechanizmą, šią priemonę numatėme. Tai yra kaip ir įgalinantis mechanizmas, nes dabar valstybės narės praktiškai nieko negali padaryti tikrinimo srityje. E, PPO ir kitų tarptautinių organizacijų bei įsipareigojimų e, prisimtos nuostatos e, valstybėms narėms neleidžia to daryti. Taigi mes dabar numatome galimybę valstybėms narėms turėti daugiau teisinio aiškumo dėl to, ką jos gali daryti ir ko gali nedaryti užsienio investicijų tikrinimo srityje. Na ir dar kitas dalykas. Mes numatome gairias, į kurias galima būtų atsižvelgti, tikrinant, pavyzdžiui, investi užsienio investicijas, tokias investicijas, e, kurios gali kelti pavojaus viešai tvarkai ar saugumui valstybės. Taigi, taip galima paprasčiau nustatyti, kas e, kelia grėsmę viešai tvarkai ir saugumui. Tačiau kita vertus, e, situacija valstybėse narėse labai skirtinga yra, pavyzdžiui, prieigos prie technologijų srityje, todėl labai svarbu yra išlaikyti ir lankstumo pakankamai. Be to, pavyzdžiui, šiandieninės grėsmės e, apibrieštis šiandieninėme kontekste labai skirsis nuo ateities vertinimo. Vienas iš, pavyzdžiui, faktorių mūsų nustatytų būtų potenciali prieiga prie strateginės informacijos. Prieš 20 metų, pavyzdžiui, galbūt mes nebūtume niekada net pagalvoję apie e, prieigos prie, apie prieigą prie informacijos uh, strateginės informacijos ar duomenų kaip po grėsmės. Taigi, kas dėl viešosios tvarkų grėsmės viešai tvarkai ar saugumui, tai reikėtų daugiau lankstumo numatyti. Na ir čia dar buvo konkretus klausimas iškeltas. Dėl to, kad mes turėtume nurodyti, tarkime, kai e, investicijos investuotojo yra įtartinos ir, pavyzdžiui, kai investuotojo kontroliuoja e, užsienio vyriausybė, tai nereikėtų ir tokių atvejų pamiršti. Yra tokio tipo investicijų. Ir tai vyksta Europoje. Ir pavyzdžiui, arba tiesiogiai investicijos yra tokių e, subjektų daromos, arba tiesiog finansuoja tokius subjektus užsienio valstybės. Čia šiuo klausimu užsiskiria požiūriai. Mm, dabar Dar kartą pasakysiu, kad šiuo klausimu bandome pasiekti pusiausvėros tarp valstybių narių pozicijų. Ir mūsų pozicija yra tokia, kad didinant skaidrumo lygį valstybės narės galbūt pačios netgi gal šiek tiek pakeis savo nuomonę, turėdama daugiau, turėdamas daugiau informacijos. Arba pakeis savo vertinimą. Ir pavyzdžiui, kas dėl komisijos vertinimo tokių investicijų, kurios gali turėti poveikio ES programos ir investicijoms. Tai valstybės narės, pavyzdžiui, jeigu nesima atitinkamų veiksmų, turi netgi e, pagrysti savo poziciją. Tai buvo tokie pagrindiniai klausimai kelti. Buvo ir kitų aišku, keltų klausimų diskusijų metu ir jeigu norėtumėte detaliau tai aptarti, mielai galiu tai padaryti. Pirmininkas, dėkoju. Tikrai šiuo klausimu e, vyks e, aktyvios diskusijos. Gerai, dabar siūlau pereiti prie 12 darbo tvarkės punkto ir laikytis darbo tvarkės, e, nes kitaip niekada nespėsime posėdžio pabaigti. Taigi 12 punktas - keistimasis nuomonėmis su suinteresuotais subjektais dėl pokyčių Uzbekistane po ES ir Uzbekistano protokolo dėl tekstilės gaminių prieimimo. Kaip žinia, dabar vyksta diskusijos dėl protokolo įgyvendinimo. Ir štai dabar ponas Kola. Pone Jasova. Ir ponas ambasadorius Karkinovas dalyvauja mūsų posėdėje. Kiekvienam iš jų suteiksiu po penkias minutės. Ponas Kola yra e, TDO e, Centrinės Azijos regiono e, atstovas. Gerbiamas pirmininkė, Jūsų ekscelencija, Uzbekistano ambasadorių, ponios ir ponai, dėkoju už tai, kad pakvietė galite mane informuoti jūs apie tai, ką nuveikė tada O Uzbekistane. Medvilnės dėlinios nuėmimo srityje ir vaikų darbo srityje. Iš tiesų, paskutinį kartą, kai mes matėmės, buvo užduotas klausimas, kaip turėtų keisti situacija valdant prezidentui ponui Karimovui. Dabar iš tiesų matosi, kad situacija keičiasi prezidentui esant ponui Šafkaf Mirzujevui. Iš tiesų, medvilnė nuimant tie moksleiviai, kurie dirbo tokioje srityje, jiems buvo nurodyta grįžti namo, ten, kurie gyvena, kad jie nejaustų tokio spaudimo. Ir tada Or Uzbekistane visą laiką stebėjo šitą procesą ir dabar pastebėta, kad kitokie darbuotojai yra samdomi. Nuimti medvilnės derliui, jie iš pradžių praeina apmokymus, ir dabar mes galvojame, kaip būtų galima padėti Uzbekistanui įgyvendinti tokius pokyčius. Ir prieš derliaus nuėmimą e, vyriausybė nu, priėmė nurodymą, kad jaunesni negu 18 metų asmenys negali dirbti pramonė, e, medvilnės nuėmimo srityje. Taip pat buvo nurodyta, kad turi būti jiems prieinama medicinė pagalba. Ir buvo paminėta mm, šiais metais TDO indėlis kovojant su vaikų darbu. Buvo paminėta, kad TDO savo iniciatyvą stebi situaciją ir Uzbekistane buvo nurodyta visus, patraukti visus darbuotojus iš medvilnės laukų, kuriems toks darbas galėtų būti pavojingas. Ir iš tiesų tie visi, kurie buvo išsiųsti namoje, gali būti vadinami priverstinai dirbusiais darbuotojais. Ir maždaug 300 milijonų darbuotojų per metus iš viso yra kai kurios kategorijos, e, yra gana pažeidžiamos. Tai yra moksleiviais, pavyzdžiui. Bet dabar yra imamasi priemonių, kaip išvengti periodistinio darbo. TDO vykdo mokymus, taip pat stebėseną kartu su pasaulio banku. Ir mes galime įvertinti, kaip buvo taikomos vyriausybės politikos nuostatos, nuimant medvilnę. Taigi galėsime pristatyti, kokia yra situacija šiais metais stebėsinos ir, ir vertinimo metodas yra parinktas pagal tai, kas tinka kelioms valstybėms. Ir stebėsena neturi būti tik tai tylus procesas, tai yra labai svarbu. Stebėsena apima ir pajėgumų didinimą. Prieš šių metų derlių mūsų ekspertai atliko, uh, pravadė mokymus maždaug 6300 žmonių Taip pat dalyvavo atstovai iš vietos valdžios institucijų, ūkininkų, profesinių sąjungų atstovų, teisininkų, nevyriausybinio organizacijų veikiančių visoje srityje. Mokymo etapu pastebėjome naujovės, lyginant su ankstesniais metais. Institucijos buvo pateikusios naujų įrodymų, kurie buvo, nurodymų, kurie buvo atvirai aptarinėjami. Tai buvo kalbama apie priverstinį darbą, apie jį kalbama vis daugiau. Ir mes palaikėme viską, ir viešasis kampanijas, ir tas institucijas, kurioms galima teikti skundus dėl darbo, vaikų priversnio darbo. Ir galima pasakyti, kad Uzbekistane vaikų darbas jau nebėra sistematiškas ir tai yra neblogas pasiekimas. Žinoma, tai buvo pasiekta ne vien tik dėl stebėsenos. Bet stebėtojai buvo keli ir uh, ir jie visi teigia tą patį. Vyriausybės tikslas yra išvengti priverstinio darbo rizikos. TDO jau kurį laiką vertino rizikas tokiam darbui iškilti Uzbekistane ir teikiame rekomendacijas institucijoms, kurios gali situaciją kažkaip įtakoti Ir tos rekomendacijos yra paremtos ankstesnių metų duomenimis. Ir iš tiesų tikslas yra panaikinti priversnio vaikų darbo riziką. Pažanga buvo padaryta, bet vis tik tai darbo dar lieka pakankamai nemažai. Aptarėme tai su vyriausybės atstovais, su profesinės sąjungų atstovais ir, ir padaraus darbo valstybinė programa Uzbekistane tikrai neapsiriboja vien tik tai medvilnės. Uh, auginimu, jie apima taip pat darbuotojų samdymo klausimus, e, mokymą, rengimą, profesinį rengimą, taip pat TDO konvencijų ratifikavimą ir socialinio dialogo pradėjimą. 87 TDO konvencija, kuri kalba apie asocia... būrimosi asociacijas teisės, buvo ratifikuota praėjusiais metais ir Uzbekistanas tokiu būdu tapo pirmąją e, Vidurio Azijos valstybę, kuri yra ratifikavusi visas aštuonias TDO konvencijas. Ir 2000, nuo 2016 metų e, jie dalyva, bendradarbiauja pakankamai glaužiai su Tarptautinė darbo organizacija. Ir iš tiesų ta, tos pastangos, kurios dabar dedamos Uzbekistane, yra trišalės, nes yra e, bendradarbiaujama ir su pro, Tarptautinė e, profesinių sąjungų konfederacija. Per pastarosius ketverius metus konvencijų rekomendacijų gyvendinimo vertinimo komitetas TDO rem, stebėjo situaciją ir paragino Uzbekistaną tęsti bendradarbiavimą. Šiais metais buvo paskelbta plataus masto apžvalga ir Joje nurodyta, kad maždaug 300 milijonų, 3 milijonai atsiprašau, darbuotojų dalyvauja e, metvilnės derliaus nuėmimo darbuose. Tai yra remiamasi 2014-2015 metų e, duomenimis ir buvo nustatyta, kad didžioji dalis darbuotojų dirba savanoriškai ir tai jiems yra didelis pajamų šaltinis, bet 10-15 procentų darbuotojų atsiduria medvilnės laukose prievartą. Uh, Ir kai kurie dar, darbuotojai nurodė, kad jie nenori, nenorėjo nuimti derliaus, e, dalyvauti tose darbose, bet jiems buvo grasinama. Buvo taip pat numatyta rekomendacija didinti atlyginimus ir iš tiesų vyriausybė tą ir padarė. 58 procentais buvo padidintas atlyginim, padidinti atlyginimai pirmoje, pirmajame dėliaus nuėmimo etape ir netgi 70 procentų buvo padidintas atlyginimas antrajame dėliaus nuėmimo etape. Taigi matote, kokia padaryta pažanga. Dėkui. Toliau Niacovaš iš Human Rights Watch. Uzbekistane, prašau, penkias minutės jums. Dėkoju. Esu Uzbekistano uh, žmogaus teisų forumo direktorė. Mes savanoriškai stebime vaikų ir privesnio darbo situaciją Uzbekistane jau septynerius metus. Uh, Ir iš tiesų kalbame apie medvilnės laukus, pavasario ir rudenį. Mes ten lankėmės ir iš tiesų tenai vis dar daug darbuotojų dirba priverstinai. Prieš tris dienas, penktadienį vakare, moksleiviai buvo sugražinti iš medvilnės laukų, išvežti iš ten, kadangi vietos žiniasklaida nurodė, kad premjeras e, nurodė iš medvilnės laukų išvežti vaikus, gydytojus ir mokytojus, kad jie nebedirbtų. Ir met, tokie darbuotojai rinkdavo medvilnę dvi, du mėnesius. Ir toks nurodymas sugražinti į darbą mokytojus ir gydytojus yra labai svarbus ir mūsų stebėtojai e, apklausė maždaug 30 darbuotojų iš įvairių mokyklų ir ligoninių įvairiose regionuose ir pamatėme, kad situacija skiriasi. Kai kuriuose e, regionuose tokie darbuotojai ir toliau dirba rengdami medvilnę, kitose regionuose buvo sugražinta mokytojai ir, ir gydytojai bet noriu pasakyti, kad daugelio kitų organizacijų darbuotojai taip pat yra verčiami rinkti medvilnę ir dabar taip pat jie yra verčiami dirbti laukuose. Taigi buvo dabar tas pateiktas ministro pirmininko nurodymas atšaukti iš laukų gydytojus ir mokytojus, tai taip jis yra, bet kiti darbuotojai laukose tebe dirba. Ir iš tiesų nėra labai lengva tiesiog e, panaikinti šitą situaciją, ne, e, nepakanka tik tai pasirašyti pareiškimą ar dekretą. Reikia sugriauti visą esamą sistemą. Iš tiesų yra monopolis e, medvilnės e, srityje ir tas monopolis nenori mokėti deramų atlyginimų darbuotojams ir todėl vienintelis būdas yra panaudoti administracinį spaudimą prieš darbuotojus. Ir mes iš tiesų stebėjome didžiulius e, masinius uh, žmonių dirbančių valstybinėse institucijose vežimus į medvilnės laukus. Dėl privačių įmonių, tai kol kas klausėme įvairius darbuot, darbdavius ir nuo medvilnės e, sezono pradžios yra mokama visiems ten dirbantiems e, papildomą priemoką. Dėl tokio masinio mobilizavimo tai jis yra ir pagrįstas dokumentais, kuriuos mes esame gavę. Ir štai aš rankose turiu dokumentą, kuris aiškiai parodo, kad darbas nuimant medvilnę, medvilnės laukose yra planuojamas iš anksti, jis yra organizuotas ir šitas dokumentas e, nurodo informaciją apie tai, kiek žmonių buvo nuvežta į laukus 2017 metais. Čia yra įrodymai, pavadinimai visų įmonių, kurios privalo savo darbuotojus siūsti į metrinės laukus. Taip pat a, ir bendruomenių atstovai irgi prisideda prie to, žmonės yra vežami priverstinai Mahale e, regione. Ši te, tokie bendru, bendruomenių atsakingi, jie turi galios, nes jie yra atsakingi už kitas paslaugas teikiamas žmonėms. Tai dviejų metų vai, berniukas visai neseniai nu, mi, mirė dėl apsideginimų, jo mama dirba vaikų darželėje ir po to buvo paimta interviu iš tos mamos ir buvo nustatyta, kad berniukas atėjo į darželį kartu su mama, todėl kad močiutė, kuri paprastai jį prižiūrėdavo, išvyko į uh, medvilnės laukus. Ir ta močiutė tą darė ne visai savo norų, ji e, darė tai iš baimės, bijodama, kad Mahalė organizacija, jeigu ji nesutiks dirbti medinės laukose, jie nesumokės pensijos. Mok, atlyginimas e, medvilnės rinkėjams yra padidintas 6 centai už kilogramą medvilnės dabar toks yra atlyginimas, bet dėl infliacijos, būtent tai mums sako paprasti žmonės, e, vis daugiau, tai tam, tampa nebepakankamas atlyginimas, nes maisto kainos išaugo dviem, trim kartais ir net surinkdami daugiau medvilnės žmonės vis tiek negali sauliaisti nusipirkti daugiau maisto produktų. Uh, moksleivių sugražinimas ir pastangos sugražinti mokytojus ir gydytojus, bet sveikatos sektoriaus darbuotojus iš medvilnės laukų reiškia, kad iš tiesų pastebima teigiamų pokyčių, bet jie yra pakankamai mm, nepastovus, tai kyla rizika, kad jeigu viena žmonių grupė nebebus priversnai siunčiama į metrinės laukus, iškils grėsmė kitai visuomenės grupiai darbuotojai bu, iš kitų institucijų bus verčiami siūsti savo, e, darbdaviai bus verčiami siūsti savo darbuotojus į medvilnės laukus. Ir vyriausybė turėtų subsidijuoti medvilnės namimo veiklą. Ir noriu patikinti Europos parlamentą, kad visi priekybiniai susitarimai su Uzbekistanu iš tiesų apima tas nuostatas, kurios skirtos užtikrinti žmogaus teisų laikymas ir taip turėtų būti ir ateityje. Dėkuoju toliau žodis gerbiamam ambasadoriui. Ačiū pirmininkė, gerbėmi Europos parlamentariai, ponės ir ponai. Džiugu, kad galiu kalbėti apie Uzbekistaną tokiai garbiai auditorijai. Mm, ir atsižvelgus į mm, visos valstybės diskusijas, uh, Prezidentas numatė daug reformų Uzbekistane. Jo iniciatyva penkerių metų Uzbekistano plėtros strategija patvirtinta vasarį ir yra numatytos realios priemonės atsinaujinimo valstybei ir žmonėms, kad būtų sustiprinta demokratija, statymo viršenybė, pilietinės visuomenės normos, tarptautinės um, politikos priemonės. Ir tai jau įgyvendinama. 2017 paskelbėme dialogo su žmonėmis ir žmogaus, žmogiško intereso metais Uzbekistane. Ir mes norime, kad žmonių valia būtų nenominali, o reali. Ne žmonės turi tarnauti valdžiai, o valdžia turi tarnauti žmonėms. Uh, Todėl prezidentas visoje valstybėje yra įsteigęs atitinkamus biurus, į kuriuos gali žmonės kreiptis ir jau 1,2 milijono žmonių yra tą padarę. Yra ir nevyriausybinio organizacijų dėl žmogaus teisų gynimo, kurių veikla yra stiprinama. Ir norėčiau trumpai Jums pranešti apie mūsų rezultatus. Teisėsaugos tarnybų darbas žmogaus teisų srityje yra nuolat stebimas. Uzbekistane yra daugiau kaip 8700 NVO, 6300 religinių organizacijų ir aukščiausiai teismų taryba yra um, sukurta, jie atsakinga už teisėjų skirimą. Taip pat yra ir tarptautinė um, kovos su korupcija programa 17-18 metams numatyta, kad būtų galima sustiprinti ir pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą, vietos bendruomenio dalyvavimą šią srityje. Vietos žiniaslaidos vaidmuo sustiprintas nuo 17 Liepos 1100 žiniaslaidos. Uh, kanalų dirba ir iš tikrųjų mm, ir aukšto lygio politikai, parlamento nariai pasisako per e, tuos vietos centrus. Ir panas Alhusin e, šį, šių metų gegužę Uzbekistane lankėsi. Mm, kaip jungtinių tautų e, specialus atstovas ir buvo su uh, juos surinktas sutikimas taip pat ir New York'e, ir, ir, ir Samarkandė bus mm, paminėtos visuotinės žmogaus teisų deklaracijos metinės ir bus du specialūs posėdžiai tam skirti. Noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad, kad Uzbekistano prezidentas, kaip panas Keras savo pasisakymė, uh, Mm, G paminėjo, kad tikrai vyksta bendarbiavimas su tarptautinė darbo organizacija. Yra imamasi priemonių, kad būtų galima panaikinti priverstinį darbą. Aišku, tai yra aukščiausio lygio politinis ryštas. Ir yra pradėtas dialogas šiais metais dėl to, kad nebūtų vaikų ir priverstinio darbo medvilnės sektorija yra nustatyta, kad Uzbekistanas visiškai panaikino vaikų darbą medvilnės surinkime, tai iš tikrųjų tapo visiškai socialiai nebepriimtinu reiškiniu. Šis metais valstybės darbo inspekcijos 15 pažeidimų mm, nustatė, iš jų 5 buvo vaikų darbo ir 5 e, priverstinio darbo pažeidimai ir buvo atitinkamai pritaikytos kaltiesiems sankcijos. Uzbekistanas taiko ir trečiosios šalies monitoringą, pasaulio banko monitoringą įvairiose sektoriuose, vandens kultūros ir taip toliau. Ir Galutinis apskrito stalo raundas yra numatytas lapkričio mėnesiui ir bus aptarti rezultatai tokios atitiese kaip trečiosios pusės monitoringas, nacionalinis priverstinio ir vaikų darbo monitoringas, aiškinamosios mechan... programos, tolesnės e, ir e, programos dėl padaraus darbo užtikrinimo, e, kad dirbant kartu su TDO ir Svetskodir, ką pasakė Europos regioninis direktorius, aš, aš nekartosiu, aišku, ką jis pateikė, kokią informaciją, bet e, noriu padėkoti tiesiog Europos parlamentui, kad jūs remite mūsų šalies siekius panaikinti priversinį ir vaikų darbą medvilnės surinkime. Mes taip pat sveikiname. Uh, uh, um, tarptautinės priekybos komitetą, kad jis skatina e, tikrai šio, šio klausimo aktyvų, aktyvę diskusiją ir, ir, ir supratimą atkreipia dėmesį tai taip pat ir mūsų valstybė. Each. Ačiū, o dabar pasisakymai, ne, neviršėjant dviejų minučių labai prašau. Eivat dabar. Dėlinis vis trumpėtas laikas buvo dar penkios minutės, bet uh, Dėkojame, kad pakvietėte mus vėl pasisakyti dėl Uzbekistano. Tikrai tai mm, puikus sprendimas, kad parlamentas pritarė mūsų protokolą, kuris įsigaliojo Liepos 1, nes dabar tikrai stebime labai mm, pozityvių rezultatų ir plačių užmojų mm, reformą, kurią pradėjo prezidentas Aš norėčiau aptarti kelias rytis. Visų pirma, žmogaus teisės. Mes žinome, kokia svarbi yra šis rytis, kaip jau buvo paminėta. Buvo dvi delegacijos, kurios lankėsi uh, Uzbekistane šį mėnesį Human Rights Watch ir Junktinių tautų žmogaus teisų vyriausias komisaras, tai manau, kad iš tikrųjų rodo ir atvirumo dvasia, ir pozityvus tai ženklai. Mes taip pat matome, kad vykdomas radikalios reformos, tas yra labai svarbu ir ką mes matėme iš tikrųjų rinko, rinkos e, keitimo kursų paremtas valiutos keitimo kursas, tai tikrai e, paskatino, sustiprino verslo klimatą Uzbekistane. Antras dalykas - santykiai su kaiminėmis valstybėmis. Mes čia matome pozityvių ženklų ir mes labai tikimės, kad tai seniai neišspręsti klausimai, kaip sienų demarkacija, e, vandens, energetiniai klausimai, kad jie bus išspręsti kaip galima greičiau. Ir trečia, e, girdėjome TDO mm, e, direktor žodžius, kad yra tikrai pozityvių žingsnių dėl vaikų darbo panaikinimo, taip pat yra ir pozityvių žingsnių dėl priverstinio darbo naikinimo. Tai aišku skatina mūsų tolesnį bendarbiavimą su Uzbekistanu ir MRD toliau, ir investicijų bankas Europos kalbasi dėl pagrindų susitarimo ir Uzbekistanas mums siūlo atnaujinti partnerystės susitarimą. Mes labai džiaugiamės tuo ir, ir dėkojame, kad Uzbekistanas priims Samarkandė lapčio 10 dieną ministrų sutikimą e, Europos ir Azijos šalių ir po to Briuselėje bus atitinkamas susitikimas, tai mes tikrai galvojame, kad tai yra glūdžių ryšių e, laikotarpis, tai yra labai svarbu, džiugu, bet aišku, mes budriai turime stebėti, kad tie pasiekimai toliau būtų išsaugomi, bet ir, e, tikrai mes džiaugiamės tuo, kas yra padaryta dabar. Sumilas, prašau. Ačiū pirmininkė. Mes komisijoje taip pat komisijos atstovų tarpę pasižymėjome TDO bei e, Uzbekijos ir Vokietijos forumo atstovės bei ambasadoriaus e, pateiktą informaciją dėl pastangų e, dedamų siekiant užbaigti tokią medvilnės rinkėjų išnaudojimo praktiką. Galiu tik pasakyti, kad yra prisimta įsipareigojimų šioje srityje aukščiausių lygių ir tai įsipareigota yra padaryti. Be jokios abejonės tie nagrinėjami įvykiai yra visai neseni ir šiuo metu, kaip žinia, derliaus nuėmimo laikotarpis nėra prasidėjęs, todėl mes atidžiai stebime situaciją ir lauksime informacijos iš TDO. Dabar dėl priekybos ryšių, gerbiamas pirmininkė. Priekyba su Uzbekistanu, kaip žinia, nėra labai intensyvi. 1,8 milijardo tik tai apyvarta E, sudaro su Uzbekistanu, Uzbekistanu ir Europos dalis čia yra didesnė, beje, kaip žinia, medvilnė labai nedidelė, tik tai tos prekybos dalį e, sudaro. Taigi, kaip dabar tą potencialą su, konkrečiai realizuoti. Pirmiausia, reikėtų gerinti verslo sąlygas, kaip kad sakė kolega iš EIVT. Tai yra labai svarbu. Uh, ir dabar ir turėtume pasižiūrėti, kokie būtų rezultatai reformų, kurių ėmėsi naujasis Uzbekistano prezidentas ir vyriausybė. Pirmiausia, dėl e, valiutos konvertavimo prieš porą tik tai savaičių buvo naujos priemonės patvirtintos, turime pažiūrėti, kaip konkrečiai tai atrodys. Na ir dar neseniai buvo nuspręsta dėl reformų kovojant su korupcija bei užtikrinant teismų nepriklausomumą. Antra. Kryptis, kurios galėtume imtis GSP plus e, sistemos pritaikymas e, Uzbekistanui galėtų būti paskata. Na ir trečioji kryptis, kurią galėtume dirbti, tai čia būtų labiau tokia sisteminė kryptis, tai būtų susiję su Uzbekistano stojimu į PPO. Kaip žinia, e, taip e, ši valstybė geriau būtų integruota į pasaulinę prekybos sistemą ir būtų patrauklesnė investicijoms. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, na dabar žodį suteiksiu kolegoms. Trys kolegos paprašė žodžio ponas Takula, ketvirtasis. Paprašysiu kalbėtojų apsiriboti dviejomis, min, dviejomis minutėmis. Marija Arena, pirmiausia, jūs kaip pranešėja, suteiksiu žodį jums. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti e, TDO pilietinės visuomenės e, pilietiniai visuomeniai bei ambasadoriai už atliktas įdėtas pastangas. Bei nu, norėčiau padėkoti ir už visuomenės budrumą, vaikų ir ir privartinio vaikų darbo klausimo atveju. Šis klausimas, kaip žinia, dar nėra išspręstas. E, ponas ambasadorius ką tik pasakė, kad taip iš tikrųjų yra tokių atvejų, kai e, tam tikri e, subjektai buvo teisti už tai, kad jie nesilaikė įstatymų. Taigi buvo pasirašytas susitarimas dėl medvilnės ir juo yra siekiama e, e, panaikinti vaikų darbą. Tai yra taip pat ir kasmetinio susitikimo tikslas. Galbūt e, tokius, tokias diskusijas galima būtų surenkti, pavyzdžiui, po derliaus nuėmimo. E, Ir jeigu, pavyzdžiui, vėliau toks susitikimas, diskusija vyktų, tai galbūt daugiau būtų informacijos e, įmanoma gauti. 2013 metais pirmoji stebėsenos misija buvo įgyvendinta. E, nuo to laikos Begisanas didelės pažangos pasiekė. Nepaisant to, e, yra vis dėl situacija sudėtinga ten, nes, pavyzdžiui, sunkios yra ne, nežmoniškos darbo sąlygos bei. Uh, uh, NVO bei žurnalistai yra rašantis jo klausimų suiminėjami. TDO mano, kad stebėsenos procesai turi būti tesiami, na, o mes turime e, paremti valstybės pastangas e, kovojant su šiuo reikškiniu. E, Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje praeitą savaitę kalbėjęs Uzbekistano prezidentas tikrai pasakė, kad bus dirbama šią linkmę, taigi yra daug pažadėta dabar. Uh, mes e, lauksime atitinkamų teigiamų pokyčių ir e, teigiamos grįžtamosios informacijos iš pilietinės visuomenės, bet TDO. Taip pat norėtume paskatinti, užmėgsti e, bendradarbiavimą su pilietinė visuomenė. Nereikėtų, kad dabar tie pasiekti, pasiekti rezultatai būtų užtemdyti nebendradarbiavimo su pilietinė visuomenė. E, Dabar, kas dėl komisijos pasiūlymo panaudoti SPG plus sistemą, tai tikrai tai yra puikia priemonė e, šioje srityje. Dėkuoju, pirmininkė. Aš savo kalbėjimo laiką skirsiu kolegai Viurer. Ačiū, Vinkler. Ačiū pirmininkė, dėkuoju visiems kalbėtojams. Aš paprašiau e, papildomo laiko, nes e, šiais metais turėjau pats progos susipažinti asmeniškai, kas vyksta Uzbekistane. Ir štai dabar žiūri kolegas e, šioje salėje ir matau, kad esu vienas iš labai nedaugelio, kuris 25 metus gyveno šalia medvilnės laukų. Taigi aš galiu tik tai pasakyti, kad e, galiu netgi užuosti tą medvilnę ir galiu užuosti tuos pokyčius netgi ir iš to, ką matėme taškent ir vietos lygių, e, tikrai galime pasakyti, kad e, pokyčiai vyksta. Mes turime, kaip žinia, būti ir budrus, tačiau pastangos yra matomas. Na ir dar noriu pabaigai pasaky, pa, pa, pasiremti tuo, ką sakė kolega iš komisijos, trade generalinio direktorato. Labai svarbu yra dabar suteikti atitinkamą impulsą tam, kad, kad būtų pastumėta vyriausybė ir prezidentas e, reformų linkme. Ačiū dabar žodis ponui Takula. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai nes ponas Vingreris jau pasisakė. Taip, ir aš e, turiu pasakyti, kad e, tie pokyčių vėjai e, pučia labai stipriai. Taip, tikrai ir TDO tai pastebima. Tikrai tie pokyčiai tinkama linkme yra veikdami. Turiu pasakyti, kad ambasadoriaus buvo labai puikiai parengta kalba, puikiai pristatanti situaciją realiai vietoje. Kas dėl nepilnamečių darbo, tai situacija gerėja, dėl prievartinio darbo dėja buvo keletas blogų pavyzdžių, bet e, gera valia čia yra svarbiausia ir reformų yra numatyta daug. Todėl mes turime toliau bendradarbiauti šioje srityje. TDO labai svarbi šiame procese. Partnerystės susitarimas tarp Uzbekistano ir ES yra e, taip pat svarbu šiame bendradarbiavimo procese ir aš noriu palinkėti tai visokio pasiekmės. E, Pone Minė, aš kalbėsiu kolegos vardu. Dabar kaip partnerystės ir bendradarbiavimo uh, Sustarimas tarp ES ir Uzbekistano buvo išplėstas GUE ir neprisivengusiai mane, kad tai yra pernelik ankstyvas sprendimas ir mes balsavome prieš. Ir mes sakėme, kad vyksta neraminantis reiškiniai bei e, nėra pakankamai suteikta garantijų, kad bus laikomasi pagrindinių žmogaus teisų. Čia norėčiau paminėti tokį vieną e, neraminantį reiškinį kaip prievartinis darbas. Uzbekistano ir Vokietijos forma žmogaus teisėms e, birželio mėnesį pristatė savo pranešimą ir po jo mes balsavome prieš to protokolo taikymo išplėtimą. Kaip žinia, tas protokolas neturėtų būti kaip tuščias čekis. Parlamentas turėtų paprašyti e, aktyvuoti antrą ir 95 straipsnį to abipusio susitarimo dėl to, kad nėra taikoma, laikomasi žmonių, žmogaus teisų žmogaus teisės turėtų būti ta linija, kurios nereikėtų peržengti. Ir būtent jeigu šis, pasiūlym, jeigu šis aspektas bus pakoreguotas, tai mes pakeisime savo poziciją. Dėkuoju. Skaityti. Try that one slowly. Sorry. Uh, my question. Ponas Büchneris. Mano klausimai skirti tiesiogiai jums. Gerbiamas ekscelencija, prieš keletą mėnesių lankiausi Uzbekistane ir iš karto galėjau pastebėti, kokia padaryta pažanga žmogaus teisų srityje. ir iš tiesų padaryta pažanga kovoje su vaikų ir priverstiniu darbu. Bet tokios pažangos nepakanka, sprendimo dar nėra. Jūs sakėte, kad vyriausybė šias problemas vis dar bando išspręsti. Bet man būtų patikę išgirsti iš jūsų bent keletą pastabų, kaip jūs įsivaizduojate, kiek laiko viskas užtruks, nes ir praėjusiais metais jūs panašiai sakėte, Mes praėjusiais metais irgi girdėjome, kad bus panaikinta visiškai priverstinis ir vaikų darbas, bet tai neįvyko. Tik gal galėtumėte man, pas, mums pateikti konkrečias datas. Tai viena. Kitas dalykas. Dėl nepriklausomų stebėtojų. Girdėjome, kad ne viena organizacija turi prieigą, gali stebėti, vykdyti stebėjimą, bet nepriklausomas stebėjimas mano supratimu reiškia, kad stebėtojai iš kitų nedidžiųjų organizacijų galėtų atvykti ir stebėti, bet taip nėra. Ir Elena Orelėva, pavyzdžiui, ji buvo areštuota. Ji buvo areštuota bevykdanti stebėjimo misiją ir ji yra ne vienintelė. Gal galėtumėte suteikti informacijos apie tai ir ar situacija pagerės kitais metais? Dėkui. Ačiū. Taigi, keletas klausimų buvo užduota tiesiogiai jums. Taigi prašyčiau svečių atsakyti į tos klausimus. Po vieną minutę prašyčiau kalbėti, panas Kola. Ačiū. Man atrodo, kad labai aišku iš kelių pasisakymų, kad tas, tie pokyčių vėjai, kaip, kurie buvo paminėti, jaučiasi, bet darbo dar yra likę nemažai. Mes dirbame aktyviai ir galiu patikinti, kad TDO mes tikrai pateiks ataskaitą po medvilnės dėliaus nuėmimo. Galiu nuraminti ponę Reną čia. Toliau ponė Niecova. Dėkui. Kaip ir sakiau anksčiau, įgyveninti pokyčiai, pavyzdžiui, moksleivių sugražinimas iš laukų yra teigiami žingsniai, bet tai nereiškia, kad kitais metais tie patys moksleiviai nebus vėl siunčiami rinkti medvilnės. Taigi, jeigu nebus sugriauta šita priverstinio darbo kvotų sistema, bus labai sudėtinga pasiekti tikrai realių teigiamų rezultatų. Ačiū, ponas ambasadorius. Dėkuoju iš klausimus. Pirmas klausimas buvo dėl laiko, dėl datų mano atsakymas būtų toks, kad laikas jau atėjo ir ministro pirmininko raginimas sustabdyti priverstinį darbą jau turėtų būti atsakymas jūsų klausimą. Kitas klausimas dėl nepriklausomų stebėtojų. Taip, iš tiesų, uh, Stebėjimo sistema yra, ji yra nepriklausoma, juk TDO yra tarptautiniu mastu pripažįstama institucija, organizacija, ji turi pajėgumus tam. Kai kalbam apie stebėjimą, tai stebėjimą turi vykdyti profesionalai, mokantis tai daryti, o ne bet kas. Bet dar liko nuveikti teisėkuros darbų, bet man atrodo, kad e, tie, kas vykdo stebėseną, turi tokius gebėjimus. Ir kaip mes sakėm anksčiau, Praėjusiais metais taip prieiga vykdyti stebėjimo veiklą yra suteikiama tiems, kurie tokius gebėjimus turi. Ačiū, mes tikrai stebime, kokie vyksta poslinkiai, lauksime kito tarptautinės darbo organizacijos dokumento, būsimos ataskaitos. Dėkuoju už tai, kad apsilankėte ir mums pateikėte savo nuomonę apie esamą situaciją. O mes nedėlsint periname prie 13 darbo tvarkės punkto. Man yra didelė garbė ir malonumas pasveikinti pas mus atvykusius svarbius Filipino atstovus. Tai yra valstybės sekretorius priekybos ir pramonės reikalams, jo ekscelencija ponas Ramonas Lopesas ir Filipinų Respublikos specialusis pasiuntinys ES ponas Angara. Jie abu yra iš Filipinų Respublikos. Ir jums abiems suteiksiu žodį po penkias minutės, kad galėtumėte mums pristatyti ES GSP plus e, situaciją. Prašau, Jūsų ekscelencija. Dėkoju, pirmininkė Langė, gerbiami nariai, gerbiami pranešėjai, tarptautinės priekybos komiteto nariai, inta sekretariatą sveikinu. Dėkoju už tai, kad leidote atvykti. Aš esu Ramonas Lopesas, valstybės sekretorius priekybos ir pramonės reikalams Filipinų Respublikoje, o šalia manęs yra gerbiamas senatorius Edgardo Angara. Jis dabar yra specialusis pasiuntinys mūsų prezidento Rodrigo Dutertės Europos Sąjungoje. Pone pirmininkė, jeigu leisite, aš trumpai padarysiu keletą įžanginių e, minčių, jomis pasidalinsiu, po to perduosiu žodį kolegai. Filipino e, režimas yra paremtas skaidrumu ir socialinio atsakomybė mes reaguojame į esamas ekonominės realijas. Tokiai mažai besvystančiai valstybė kaip mūsiškė, priekyba turi būti atvira, sąžininga ir paremta aiškiamis taisyklėmis. Būtent dėl to mes labai džiaugiamės savo narystę pasaulio priekybos organizacijoje ir tikimės, kad 11 ministerinio lygio e, konferencija Buenos Airese gruodžio mėnesį sustiprins pasaulio prekybos organizacijos vaidmenį kaip daugia šalių sprendimo prieimimo formą. Iš tiesų, visai neseniai įvyko susitikimas tarp Azijos ir ES Korejoje. Mums jis buvo labai svarbus, nes mes matome tarptautinę integraciją kaip labai svarbų žingsnį. Po Kinijos, Japonija ir JAV. E, Europo, Japonijos ir JAV ES yra ketvirtoji didžiausia mūsų partnerė. Taip pat ES yra viena iš svarbiausių investuotojų e, Filipinose. Ir tai, kad šiandieną čia lankomės, rodo, kaip labai mes vertiname mūsų santykius. Tie santykiai yra paremti ne tik tai priekybiniais santykiais, bet ir be ne 500 metų bendros istorijos. Iš tiesų, dauguma filipiniečių turi ispaniškas pavardės, mes esame taip pat krikščionis, 85 procentai yra krikščionis arba katalikai Filipinuose, iš daugiau negu 8 milijonų gyventojų. Tai reiškia, kad mes esame dvasingi žmonės, bijantis Dievo. ES importas į Filipinus yra 6,6 milijardų eurų 2016 metais, 1,7 milijono, milijono eurų buvo iš GSP plus 3. Tai yra jums gal nedideli skaičiai. E, bet mums tai yra dideli skaičiai ir 2017 metų pirmoje pusėje 26 e, procentais, 36 procentais išaugo importas. Mums tai yra labai svarbu. Ir dabar e, tokie pokyčiai leidžia mums e, aktyviau vykdyti ekonominę veiklą, ypač kaimo vietovėse, taip pat ir konflikto apimtose vietovėse. Ir taip pat visą tai prisideda prie socialinės raidos ir pajamų didėjimo visoje valstybėje. Ir tai gali būti visiems naudinga dėl to, kad ES vartotojai gali nu, vartoti filipinietiškas prekes už mažesnę kainą. O taip pat ES gali už mažesnę kainą e, vykdyti gamybos veiklą Filipinuose. Dėl GSP plus mes tikimės, kad pavyks pritraukti daugiau investicijų Filipinuose, ne tik tai eksporto formą pagal GSP plus tarifus, bet ir apskritai suteiksime prieigą prie pusantro milijono žmonių rinkos. Šim... Ir taip pat e, kiti filipiniečių, filipinų partneriai e, gaus prieigą prie ES prekių, o tai yra didžiulė rinka. Bet mums reikia pagalbos, kad e, galėtume iš tiesų sumažinti pajamų skirtumus ir užtikrinti stabilų augimą. Reikia užtikrinti ateitį jaunimui, nes dabar vidutinis gyventojo amžius mūsų šalyje yra 23 metai. E, Pone pirmininkė, mums tikrai reikia ES supratimo ir paramos, kad padėtų mums tapti 60-ąją pagal dydį, 16 pagal dydį valstybę. Pagal BSP plus nuostatas mes ėmėmės iniciatyvos užkirsti kelią tam, ką mes vadiname endo, tai ir yra tokia praktika, kai e, žmonės būdavo įdarbinami pusmečiui, neįdarbinant pilnai. Tokia praktika buvo e, sustabdyta. Tai rodo, kaip mūsų prezidentas e, gina eilinių darbuotojų teisės. Ir taip pat darbo ir užimtumo departamentas išdavė sertifikatą drabužius gaminančioms įmonėms. Tas sertifikatas rodo, kad tos bendrovės veikia pagal GSP plus reikalavimus. Pone pirmininkė, Filipinai norėtų dar labiau stiprinti mūsų ryšius su ES, dėrėtis dėl laisvos priekybos susitarimo. Jie susitikinęs, kad daug Europos įmonių tikrai pasinaudotų tokia laisvos prekybos e, sutartimi ir tai būtų labai naudinga, nes per mus būtų galima gauti prieigą ir prie kitų Azijos rinkos dalių. Mums reikia jūsų, bet jums reikia mūsų. 2017 metais bu, ES ir Azijos verslo taryba atliko apklausą ir 71 procentas atsakiusiųjų mane, kad Azijos rinka tampa vis svarbesnė, o 78 procentai e, nurodė, kad tikisi, kad išauks pajamos kitais metais Filipinuose. Iš tiesų, ekonominės galimybės yra puikios ir 87 procentai Filipinuose tiki kad eksportas taip pat išauks. Taigi mes norėtume, kad prekybos santykiai tarp ES ir Azijos būtų kuo glaudesni. Ir taip pat šių metų spalio mėnesį Filipinuose vyksančios darybos tikimės, kad bus naudingos ir sėkmingos. Okay, sorry. Over the last several... Per keletą paskutinių mėnesių. Atsiprašau, gal dar dvi minutės galėčiau. Per keletą pastarųjų mėnesių įvyko įvairių poslinkių dėl laisvos priekybos susitarimo. Deja, e, tie poslinkiai nebuvo visi labai teigiami, bent jau tai parodė žiniasklaida. Dėl, jie nebuvo sėkmingi dėl įvairių politinių e, įvykių Filipinuose, bet aš noriu Jūs patikinti, kad Filipinų vyriausybė aiškiai suvokė kilančius iššūkius. Filipinai iš tiesų e, laikosi tvirtų teisinių tradicijų. Mes esame vieni iš, e, iš tų, kurie yra pasirašę jungtinių tautų žmogaus teisų deklaraciją ir žiniaslaida pas mus veikia aktyviai, mūsų prezidentas gina pažeidžiamus piliečius, vaikus, šeimas, negalę turinčius žmonės, saugo juos nuo skurdo, nusikaltimų, korupcijos. Ir noriu Jūs patikinti, kad pas mus tikrai yra teisės viršenybė ir visos tai, taisyklės yra gyvendinamos. Ir mūsų prezidentas taip pat mobilizavo e, pajėgas, kad teiktų nemokamas paslaugas sveikatos srityje, švietimo srityje. Taip pat yra vykdoma skurto mažnymo programa, teikiama pagalba mikro įmonėms. Dar 30 sekundžių. Taigi yra dialogo mechanizmas, pagal kurį ES gali keistis informaciją su Filipinais. Ir mūsų nuomonė šita sistema yra labai svarbi. Tikrai nepaleiskime iš rankų šitos puikios konstruktyvios platformos. Ir taigi su džiaugsmu galėjau informuoti jūs apie naujovės įvykusias mūsų šalyse. Ir per tris mėnesius e, vyko susitikimai aukščiausio lygio atstovų Maniloje. Ten buvo apsvarstyti įvairiausi klausimai tiek iš politinės ryties, tiek iš ekonominės ryties. Ir dar vyks kitas susitikimas Palavane spalio mėnesį. Ir Aš manau, kad tie sustarimai bus naudingi. Go, rūpiučio mėnesį ponė Mogerinė lankėsi Maniloje ir rytoj lankysis komisarė Malmstrom. Taigi aš tikrai noriu pas, paraginti, nuolat palaikyti dialogą ir ryšį. Ir e, tada jūs galėsite matyti, kaip e, pas mus vyksta socialinės transformacijos, kaip mes kovosime su ta tomis lygomis, kuriomis apkrėsta buvo mūsų visuomenė dėl, dėl nesažiningų elgesio modelių praeitįje. Dėkoju Jūsų ekscelencija. Gal dar tuomet būtų galima sutrumpinti kitą pasisakymą iki keturių minučių. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Pirmininkė, aš tik taip papildysiu, ką mm, pramonės ministras paminėjo per paskutinius tris mėnesius e, nuolat palaikomi ryšiai tarp Filipinų pareigūnų ir es pareigūnų. Ir visai neseniai pas mus atvyko Europos mm, parlamento nariai, prisijungė prie ASEAN parlamentinės asamblėjos. Visai neseniai taip pat ES atnaujino biologinės įvairovės projektą Maniloje penkerių metų laikotarpiui. Tai, pirmininkė, jei leistume taip išsireikšti, rodo, kad mum, mes esame reikalingi vieni kitiems. Gesta plus padeda Danau uh, e, vietoviai, patiems mažiausiams tiems sektoriams. Kaip žinote, tai būtent labai smulkaus masto verslininkai, kurie tikrai labai nukentėjo nuo globalizacijos, taip vadinamo blogio, jiem padeda, nes kaip žinome, gal tik vienas procentas yra nepaprastai turtingi žmonės, o 90 Iš 30 procentų žmonių vos sugeba išgyventi. Taigi, mm, pirmininkė, Filipinai yra natūralus ES sąjungininkas ir kaip ministras tik sakė, turime tas pačias e, tie krikščioniškas e, vertybės ir dauguma mūsų yra krikščionis, taip yra nemažai ir musulmonų, bet mes gyvename kartu iki neseno laikotarpio beveik taikoje. Seniai esame sudarę taikos paktą su mūsų broliais musulmonais. Ir tikrai tik, po, tik nuo Kinijos atsiliekame pagal ekonomikos augimą, kalbant apie finansinį įtraukimą, įtraukti taip pat esame numeris vienas, mes tengiamės, reiškia, visus įtraukti į ekonomiką. Mes esame vienas, viena iš pirmųjų valstybių Azijoje, kuri tapo PPO narė, prisijungė pirmoji valstybė. Taigi, pirmininkė, mūsų ekonomika yra atvira, mūsų demokratija galėčiau tai pasakyti, nežiūrint tam tikrų trūkumų, yra gyva ir kaip jūs matėte, tikrai per paskutinės kelias savaitės buvo didžiulės protesto minios susirinkusios, aš manau, kad tikrai tokia demokratinė banga, tokie susibūrimai būtų neįmanomi, jeigu mes būtumėm nedemokratiška visuomenė. Taigi aš manau, kad mes galėtumėm jums būti vartai į Aziją. Galėtumėm tikrai būti greta jūsų ir kurti dinamiškiausią regioninę platformą ateityje. Ačiū, pirmininkė. No, Labai dėkoju ekscelencijoms. Dabar turiu du, tris norinčius pasisakyti. Dar kažkas? Taip, taip, žinoma, taip. Pranešės Kelita Kula, Emina. Po dvi minutės, prašom. Ačiū pirmininkė, pasitengs kalbėti trumpai. Visų pirma, noriu pasveikinti mūsų svečius. Mas Martin, aš sutinku, kad Filipinai ir Europos Sąjunga e, turi ilgą istoriją ir, ir e, potencialą būti gerais partneriais. Ir Aš tikrai ne tik tai balsavau už BSP plus atnaujinimą, bet ir, ir labai rėmiau jį. Noriu pasakyti, 2016 metų įvykiai privertė mane pasigailėti tai balsavus, nes man atrodo, kad tikrai na, nepateisinama tai, kas vyko Filipinuose, kad būtų galima suteikti jiems PSP plus statusą. Tai tai nepriimtina, tikrai nepateisina, kai vyriausybė šitaip elgesi, kai tiek buvo pranešta apie neteisminį nužudimų ir, ir prezidentas paskelbė, kad net vaikų vaikų žūtis yra ta neišvengiama šalutinė žala kare tokiam, na, nežinau, tikrai, kai galvoji, BSP plus nenusipelnėte, galbūt žiniasklaidos, žiniasklaida iš, iš, su aštri, aštriau nušvietė tą situaciją, bet, na, žmogaus teisų komisaras atliko analizę dėl kokia yra situacija jūsų valstybėje. Pusę tos informacijos atmetėte, kas dar svarbiau, visi tie. Mm, Nesankcionuoti nužudimai, e, taip pat mirties bausmės atskūrimas, Taip pat e, kriminalinių sankcijų taikymo minimalaus amžiaus sumažinimas. Žinau, ką vyriausybė, ką ministrai pareiškė, kokį, kas neramina vyriausybė, ką jūs, kad jūs norite toliau tęsti tokią politiką. Toliau tai, kad jūs uh, pareiškėte, kad e, Filipinai nenori vystimosi pagalbos. 325 milijonai eurų per pasarosius penkerius metus atkeliavę į Filipinus. Na, nu, aš nežinau. Man atrodo, kad tikrai tą, ką Jūs pasakėte, kad Jums rūpi neturtingieji, tai tokie veiksmai nepagrindžia Jūsų žodžių. E, tai kaip dabar, jeigu e, Jūs nenorite mūsų vystimosi pagalbos, nes jūs nenorite, kad mes kištumėmės į žmogaus teisų situaciją ar panašius dalykus valstybėje, bet jūs norite BSP plus, na, nežinau. Labai svarbu, kad jūs čia atvykote, labai svarbu yra mūsų dialogas, bet, na, būtų neteisinga, jeigu aš neišsakyčiau to, kas mane labai neramina štai tokiame forume, jeigu nekelčiau šių klausimų. Paskelb. Uh, Ačiū pirmininkė, ekscelencijos, aš labai didžiai klausiausi to, ką jūs pasakėte. Uh, Ir ką ponas Martinas pasakė, yra labai svarbu. Aš labai tikiuosi, kad pavyks padaryti pakankamos pažangos, kad VSP plus galėtų ir, ir, ir, ir kito, kiti susitarimai galėtų būti taikomi Filipinams. Aš esu iš Airijos. Aš žinau, kad daug airių misionierių daug metų yra dirbę Filipinuose. Tikrai puikų darbą jie ten yra atlikę. Uh, Ir kaip jūs, ekscelencijos, pasakėte, tai yra tikrai um, dauguma krikščionų mm, toje valstybėje, tačiau. Prieš porą metų vienam iš brolių buvo tikrai didžiulis apdovanojimas svarbus suteiktas. Tad labai svarbu būtų, kad Taip, aišku, ir, ir prekybos santykiai būtų kaip galima glaudesni su Filipinais, ypač turint omenyje mm, tokią trapę situaciją pasaulyje, kuomet yra, pavyzdžiui, visiškai neprognozuojama įvykio įga JAF ar Šiaurės Korejoje ar kitur. Manau, kad mes tikrai turėtumėm siekti gerų, geresnių prekybos santykių su pakankamai stabiliais režimais, bet aišku, reikia nepamiršti to, ką pasakė ponas Martinas, kas tikrai yra labai svarbu. Aš labai tikiuosi, kad galėsime patisiekti tokios situacijos, kuri bus primtina mums visiems. Panas Takula. Ačiū pirmininkė. Na, aš kalbėsiu mm, suomiškai. Mm. Or oh, might you also understand the Finnish language? I know that uh, Miss Universe 1952 married uh, Virgilio Hilario. Jūs tikriausiai suprantate, kad penkiasdešimt antrieji metai praėjo, taigi dabar toliau kalbėsiu suomiškai. Ačiū, kad suteikėte žodį. Taigi, kolegos jau paminėjo svarbiausius klausimus, tačiau Kas dėl Suomijos delegacijos, tai turiu pasakyti, jog mes užfiksavome tuos neraminančius įvykius dėl, ir taip pat užfiksavome tuos žmogaus teisėmis susijusius įvykius. Be jokios abejonės reikia kovoti su narkotikais, tačiau e, labai neraminant yra žmogaus teisų situacija, žmogaus teisų gynimo organizacijos apie tai mus įspėjo. Ir dabar kovos su narkotikų forma nėra visada pateisinama, nes ta kova kaip ir pažeidžia žmogaus teisės. Ir dabar pastarasis jūsų prezidento e, pareiškimas rodo, kad nepaisant krikščioniškų pažiūrų, e, nėra e, norima laikytis krikščioniškų vertybių. ES yra vertybių sąjunga. Mums labai svarbu yra, kad žmogaus teisės bei žodžio laisvė būtų užtikrinta. Be jokios abejonės mes už, išlaikysime glaudžius ryšius su Filipinais. Uh, Tiesiog turiu pasakyti, kad visą tai, ką jūs sakėte, bus užfiksuota. Ir e, tikrai e, mes Suomijoje palaikome labai glaudžius e, ryšius su Filipinai. Štai pavyzdžiui, 52 metais e, e, vykia, vykos, e, vyko mis visatos iš Suomijos vedybos su E, garsu Filipinų verslininkų, taigi mes kaip ir vos nesusigiminiavusios šalis esame e, ir tikiuosi, kad pavyks vis dėlto tos įvykius pakreipti tinkamą, naudingą linkmę Filipinuose. Pone Minau, ačiū pirmininkė. Mane labai neramina žmogaus teisų padėtis Filipinuose. E, žmog... Mirties bausmės sugražinimas baudžiamosios atsakomybės e, amžiaus senso sumažinimas mane labai neramina. Kas dėl darbo, e, tai profsąjungos pradėjo kampaniją dėl minimalios algos, nes dabar minimalios algos nepakanka išgyventi. Tai ar vyriausybė, pavyzdžiui, sprendžia tokius klausimus? Praeitais metais buvo patvirtinta rezoliucija, po žmogaus teisų komitete patvirtinto pranešimo. Ir ar dabar yra laikomasi, ar dabar situacija yra geresnė. Tačiau iš Filipinų darbo e, rinkos dalyvių situaciją tyriantį NVO turėjo tiesiog baigti savo veiklą. Filipinai mus patikino, kad bus imtasi veiksmų, bet ar tikrai bus imtasi veiksmų dėl minimalaus atlyginimo, dėl kurio filipiniečiams pagaliau e, bus užtikrintas e, orus gyvenimas. Taigi, pirmininkas, labai trumpai dabar paprašysiu kolegos pasisakyti iš Europos komisijos. Dėkuoju, pirmininkė. Mes taip pat pripažįstame e, padarytą pažangą Filipinų ir darbo ir uh, E, aplinkosaugos srityje, tačiau visa tai yra nustelta kovos su narkotikais. Dabar dėl e, susitarimo su Filipinais, e, dėl laisvos prekybos susitarimo su Filipinais, du jau sustikimai, du raundai dėrybų praėjo, tre, trečiasis kol kas neįvyko, juk mes turime atsižvelgti ir į konceptą. Nu, dabar į, kon, į kontekstą tiksliau. Na, o dabar kas dėl GPS plus, tai mes susisiekėme su e, taryba ir vyksta daug informacinių sustikimų, stebėsenos vizijų. Ir mes dar galutinę vėlesnę informaciją apie tai pasidalinsime su jumis vėliau. Ačiū, dabar suteiksiu Jums galimybę sureaguoti po tris minutės. Ačiū, pirmininkė. Dėl žmogaus teisų klausimo norėčiau dar kartą pakartoti, skaičius, kuriuos paminėjau. Pasižiūrėkime į kovą su narkotikais. Tik tai dabar yra pradėta kovoti su narkotikais, o narkotikai kaip po problema egzistavo jau ir ankstesnių prezidentų prezentavimo laikotarpiais. Maždaug 1,3 milijono žmonių narkotikų pardavė, prekiautojų pasidavė e, taikiai maždaug 1800 buvo areštuota. Deja, apie tai, e, tiksliau, apie taikius suėmimus niekas nekalba. Ir toliau laikomasi įsipareigojimų. 3800 e, žuvo arba mirė, bet tai nereiškia, kad jie buvo nužudyti. Ir yra laikomasi taisyklių šioje kovoje. Mūsų prezidentas aiškiai pasakė, kad yra, nebus toleruojamas piknaudžiavimas savo pareigomis policininkų, pavyzdžiui, kurie naudoja e, per nelik didelę jėgą, tarkime. Mes puikiai žinome, kad per praeisą savaitęs e, keletas paauglių dėl to nukentėjo ir iš karto prezidentas ėmėsi veiksmų tam, kad būtų uh, ta informacija paskleista tarp policininkų, buvo netgi kalbėta su tėvais tų paauglių. Ir man atrodo, kad iš laikraščių tiksliau girdėjau ir skaičiau, kad netgi diskutuojama yra su tėvais. Uh, Tikrai tokie dalykai netoleruojami, tyrimai yra atliekami, kai tik tai įtariama, e, įtariamas policijos piknaudžiavimas. Prezidentas yra pasakęs policininkams, kad jūs esate blogesni už nusikaltelius, jeigu piknaudžiaujate savo jėgą, e, nes jūs privalote saugoti žmonės ir jūs turite užtikrinti žmogaus teisės. E, profsąjunga yra labai aktyviai, profsąjungos aktyviai veikiančios yra, vyksta dėrybų procesai regioniniai dėl minimalaus atlyginimo. Ir e, minėjau e, darbo sutarties pasibaigimo praktiką, nutraukimo tiksliau tą praktiką. Ir dabar e, darbuotojai, kurie dirba ilgiau negu šešis mėnesius, pusę metų, turės tapti, re, legaliai dirbančiais darbuotojais. Taigi mes tikrai dirbame siekdami užtikrinti darbuotojų apsaugą, ypatingai e, kiek tai yra susijęs su GSP. Plus. Dėkoju, na dabar, ponas senatoriu, jums galbūt teks atsakyti į klausimus dėl mirties bausmės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsakyti, sureaguoti į tą pareiškimą. Uh, Taip, faktas, kad mes esame katalikai, krikščionis, tikrai e, neleidžia mums žudyti žmonių. Aš tiesiog tai paminėjau kaip bendras vertybės, galbūt paprasčiau taip mums yra vieniems kitus suprasti. Mes turime demokratinę visuomenę, turime žodžio laisvę, tikėjimo laisvę, susirinkimų laisvę. Tai yra uh, e, tikrai nepažeidžiama. Matote, štai, pavyzdžiui, pra, praėjusią savaitgalį, kai vyko masiniai protestai Maniloje, o tai parodė, kad ši vyriausybė tikrai niekaip nebando tų teisių apriboti, o tai yra labai gerai. Mirties bausmė, ko gero, nesulauks E, pakankamos paramos senate. Dabar dėl, dėl baudžiamosios atsakomybės e, amžiaus sumažinimo iki 9 metų niekada nebus patvirtintas taipogi tas pasiūlymas senate. Dabar dėl žmogaus teisų. Taip, galbūt e, šiek tiek uh, buvo peržengtos valstybių, valstybės, valstybės savaujančių policininkų e, pareigų ribos. Tačiau tik tai, tikrai nėra, tai tikrai nėra valstybės organizuoti veiksmai. Ir štai pavyzdžiui, labai daug valstybių, lyderių e, įvairiausių dalykų yra pasakę, tačiau niekas už tai atsakomybės e, neprašo prisijimti. Taip, e, dabar mes esame demokratija ir mūsų demokratijai yra kilusios dvi grėsmės. Pirmiausia, didžiausia ta grėsmė yra narkotikai. Jūs tikriausiai niekaip neįsivaizduosite tos narkotikų grėsmės masto, jeigu nenuvyksite į uh, Filipinus. Pamatysite, nuvykę į Filipinus, kad praktiškai kiekvienoje šeimoje yra narkomanų. O tai nėra marihuanos ar uh, heroino vartojimas. Tai yra cheminiai narkotikai, kurie E, naikina smegenis ir tam reabilitacijos jokios nėra, kaip kad, pavyzdžiui, marihuanai ar heroinai. Kai kurie politikai ir narkotikų priekeiviai yra susimokę, dirba kartu. Narkotikų pavojus grėsmė egzistuoja ir Amerikoje. Opijaus, pavyzdžiui, krize. Tačiau aš tikrai nesakau, kad turėtume pateisinti tai, ką kai kurie e, policininkai begėdiškai daro Filipinuose. Dabar kas dėl Centrinės Azijos valstybių buvo pasakyta, kad e, pokyčių vėjas jau yra pradėjęs pūsti, tai aš manau, kad lygiai tie patys procesai vyksta ir pas mus. Manau, kad reikėtų galbūt suremti tvirtai pečius ir bandyti išspręsti bendras problemas. Na, o mums, mūsų demokratija ir mūsų gyvenimams didžiausia grėsianti problema yra narkotikai, taip pat kaip ir, pavyzdžiui, islamo valstybė ir terorizmas Europoje. Štai Europoje e, nuolat sprogdina teroristai e, žmonės ir įvairius objektus, tačiau e, mūsųse e, teroristai Azijoje pasirinko mus. Aš manau, kad tikrai vieni kitiems padėtume, jeigu sugebėtume bendradarbiauti ir pagelbėti vieni kitiems, bandydami išspręsti šias dvi problemas. Ir neturėtume čia vieniems, vieni kitų mokyti Dėkoju. Jūsų ekscelencijos, jūs tikriausiai susidarėte įspūdį, kokios nuotaikos šiame parlamente yra. Gal galėčiau kai ką pridurti? Tai prašau, vieną sekundę trumpai. Filipinai nori įsteigti stebėsenos centrą, stebėjimo centrą. Europos Sąjunga, žmogaus teisų stebėjimo komisija Ženevoje galėtų siūsti žmonės į tą centrą ir ten būtų žiūrima, kaip yra žmogaus teisų laikomasi, kaip, pavyzdžiui, darbo teisės yra užtikrinamos. Tai štai kokį mes turime pasiūlymą jums. Pirmininkas, ačiū, dėkoju Jums už tai, bet matote, kad diskusija labai kontroversiškai vyksta komitete. Ir dar daug žingsnių e, geresnio E, supratimo, abipusio supratimo link teks žengti. Dėkoju. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. So we have still two important items. Dar mums likę du svarbus klausimai. Pirma, tai yra įgaliojimai dėryboms su Australija ir Naujaja Zelandija. Ir dėl įgaliojimų mm, paskelbimo, jie buvo paskelbti mm, praeitą savaitę ir mes e, manome, kad mums reikia dabar parengti rezoliuciją, kad e, galėtume paveikti dėrybų formavimo e, procesą. Suteiksiu žodį kolegiai, kuri keičia poną Kasparį. Dėkoju pirmininkė. Na, atrodo, kad šiandieną tokia įprasta praktika. Uh, kad tie, kurie yra atsakingi, turi būti keičiami kolegų. Na, ką, ką padarysi. Ponės ir ponai, mūsų tarptautinės priekybos komiteto vaidmuo ir funkcija yra pateikti rekomendacijas tarybai ir komisijai, de, formuojant dėrybinius įgaliojimus dėrybose su Australija ir Naujaja Zelandija. Ir dėl to Liepos 11 dieną šiame komitete mes peržiūrėjome pranešimo projektą, parengtą pono Kasparį, apie rekomendacijas dėryboms su Australija. Buvo pateikta 170 pakeitimų, 165 pakeitimai buvo teikti Naujojosios Zelandijos atveju. Tai yra labai dideli skaičiai ir man keista, galvoju, kam reikia tiek daug pakeitimų, nes pats tekstas nėra labai ilgas. Kągi mūsų pranešėjas pareiškė, kad e, ieškos kompromisu ir mano, kad pavyks juos surasti, jeigu mes visi tikslingai dirbsime kartu. Ir aš jam pritariu. Kaip matėme iš dėrybų diskusijų Liepos 11 dieną, Pranešėjas taip pat pateikė savo paties pakeitimų, kad būtų aišku, jog jis yra nusiteikęs labai atvirai. Dėl to, kad reikėtų įtraukti skyrių apie tvarumą, pavyzdžiui, arba apie jautrius žemės ūkio sektorius, arba apie bendro visuomenės intereso paslaugų apsaugą ponas Kasparį mano, kad reikėtų formuluoti rekomendaciją šią temą. Ir taip pat jis štai ką nori jūsų paprašyti. Turėkime omenyje, kad kalbėdami apie šias dėrybas, kalbame apie priekybos susitarimą. Negalima tų priekybos susitarimų perkrauti įvairiausiais reikalavimais, kurie galbūt ne čia turėtų būti sprendžiami, ne priekybos susitarimuose. Taigi reikia ieškoti pusiausviros. Be to, reikia ir glaustai, ir tiksliai kalbėti. Jeigu leisimės pernelyg į detalės ir jas įsiversime labai stipriai, tai gali būti, kad paklysime ir pamiršime, koks yra tų dėrybų tikslas. Būtent norima susidėrėti dėl gerai subalansuoto, ambicingo susitarimo, kuris būtų naudingas ir mums, mūsų piliečiams, vartotojams, gamintojams, taip pat ir investuotojams o taip pat tai turėtų teigiamą poveikį ir ekonomikai, būtų kūriamos naujos darbo vietos. Ir su tai susitarimais mes turėtume padėti formuoti bendrą situaciją ir stengtis apsaugoti darbo aplinką. To yra siekiama įprastin, ir kitose prekybos susitarimuose tokio pobūdžio dėrybų įgaliojimai yra tarsi gairės. Tai bus pirmasis įgaliojimas po teisingumo teismo nuosprendžio dėl Singapūro, sutarties su Sing Singapūru. Komisija tiesiogiai yra nurodžiusi, ko jis sieks tais darybiniais įgaliojimais ir Mes tikimės, kad taryba irgi paseks tokiu pačiu pavyzdžiu, bet gali būti, kad taryba nebus tokia skaidri, ne, neveiks taip skaidriai, bet gal ir klystame. Ir parlamentas turi pasinaudoti progą įvardinti aiškiai savo lūkesčius, pateikti patarimų dėl dėrybinių įgaliojimų. Ir galų gale ar geros tos darybos paaiškės, kai jos baigsis, bet tai bus tik tai po kelių mėnesių ar metų. Ponas Daniel Kaspari laukia bendradarbiavimo su jumis visais, nors gal nepakankamai sklandžių balsų kalbėjau, bet tikiuosi, kad klausėtės. Ačiū, viską puikiai girdėjome ir supratome. Šešėlėm pranešėjai po dvi minutės. Na, iš tiesų reikia pasakyti labai daug ir visai nenustebau, kad tiek daug pakeitimų yra pateikta, nes labai aktuali tema. Tikėkime, kad jie duos gerų rezultatų. Noriu padėkoti pranešėjų už dvi, dviejų rezoliucijų projektus. Kaip visi žinome, abitos valstybės ir Australija ir Naujoji Zelandija yra labai išsivyšusios valstybės ir dėl to labai svarbu, kad bendradarbiaujant su tokiamis valstybėmis būtų pasirašyti tinkami pasi susitarimai, kurie būtų kaip gairės ir mūsų darbui ir bendradarbiavimui kitose srityse. Manau, svarbu pasiekti pusiausvyrą tarp tarifų mažinimo ir prieigos prie rinkos. Taip pat tas tvarumo skyrius irgi, ar jisai, jis turėtų būti įtrauktas e, tam, kad e, jeigu bus kažkokie pažeidimai, būtų galima pritaikyti ir sankcijas. Na, reikėtų pagrindinį dėmesį atkreipti į įvykusius poslinkius pastaraisiais mėnesiais. Pavyzdžiui, ES Teisingumo teismo nuosprendis dėl Singapūro, taip pat Belgija kreipėsi į Tarptautinį Teisingumo teismą dėl e, tam tikrų dokumentų dėrėjimo su ES teisė, taip pat dėl e, priekybos susitarimų ateityje, kaip jie turėtų atrodyti po nuosprendžio dėl Singapūro. Ir nuo to nuosprendžio laiko komisija buvo raginama pateikti pasiūlymą, pagal kurį ateityje priekybos susitarimai susidėtų iš dviejų dalių - dėl investicijų ir dėl priekybos. Parlamentas dar kol kas nenusprendė, ar tinkama būtų tokia struktūra, ar reikėtų palikti vientisą struktūrą. Mes lauksime, kol komisija pateiks savo nuomonę. Bet aišku, tai, kad ateityje e, šita ES išimtinė kompetencija reikš, kad Europos parlamentas irgi galės tarti žodį ne tik tai dėl darybinių įgaliojimų, bet ir pačių darybų eigoje. Ir formuojant įgaliojimus, Europos parlamentas turi būti išgirstas ir mus turi nuolatos informuoti taip pat reguliariai. Dėl skaidrumo galiu pasakyti, kad poslinkiai įvyko teigiami, komisija e, paskelbė dirbinių galiojimo projektą, mums tai yra labai svarbu. Ir dar vieną minutę pas, pakalbėsiu labai trumpai, jeigu pažiūrėtume į e, kovos su korupcija priemonės, geresnį reglamentavimą, kovą su mokesčių vengimu, viešuosiomis sutartimis, pilietinės visuomenės e, galimybę veikti. Iš tiesų reikia mm, būti atsargiems. Aš būčiau galėjus pasakyti dar labai daug, bet neturim pakankamai laiko. Toliau Ema. Dėkui. Pirmininkė, aš kalbu kolegos Davido Campbello Benemano e, vardu. Jisai yra šešėlis pranešėjas dėl darybų su Naujaja Zelandija. Dėkoju pranešėjui už visą nuvyktą darbą ir visiems kolegoms už aktyvų dalyvavimą. Australija ir Naujoji Zelandija be abejo yra labai panašus, vieni iš svarbiausių partnerių. Mes su jais ir taip jau pakankamai aktyviai bendradarbiaujame daugelį jie sričių ir mes e, tikrai norime ir mums reikia su jais bendradarbiauti, jeigu norime, kad priekyba vyktų aktyviai ir, ir tinkamai visoje Azijoje. Ir jau netrukus turėtų prasidėti dėrybos su šiomis dviejomis šalimis. Aišku, kad didelį nerimą kelia žemės ūkis, ypač mėsos ir pieno sektorius. Čia reikės labai gerai pagalvoti, ypač dėl sąžiningų ir tinkamų kvotų arba pereinamųjų laikotarpių. Taip pat kolegos kėlė klausimą dėl fitosanitarinių priemonių. Žinoma, mes turime e, išsaugoti savo europinius gamybos standartus ir dėl to pakeitimai, kalbantis apie tai, yra labai svarbus. Man atrodo, kad rezoliucijų tekstas jau yra pakankamai subalansuotas šiaip ir atliepia visus mūsų nuogastavimus. Ir džiaugiuosi, kad daugelie pakeitimų kalbama apie priekybą ir paslaugas nes tai yra svarbi ES eksporto į Australiją ir Naująją Zelandiją dalis. Ir jeigu mes reikalausime tolesnio liberalizavimo, tai reikia nepamiršti ir apribojimų tarptautiniams duomenų srautams, kokio griežtumo jie turėtų būti. Dėl galimų skirtingų sutarčių, kad, kurios atspindėtų išimtinę kompetenciją ir mišę kompetenciją, tai Na, čia reikės pagalvoti, bet man atrodo, kad kokį modelį be pasirinktume, Australijos ir Naujosios Zelandijos atveju tai bus geras modelis ateičiai. Ir e, aš tikrai laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Dėkui toliau, ponas Takula. Ačiū pirmininkė, prašau užsidėti ausinės, aš kalbėsiu suomiškai, nes Manau, kad jums gal bus maloniau klausytis vertėjų iš, iš suomių kalbos, o ne manęs. Meilė. Europan, europalaisille. Susitarimas įsigalios e, su Australija ir Naujoje Zelandija. Susitarimas yra labai svarbus. Aš dabar norėčiau uh, tai, ką pasakyti dėl mandato, tikrai pakankamai vilties yra suteikiančios diskusijos su komisija, už tai norėtume tai padėkoti. Šiame priekybos sustarime svarbiausias sektorius yra žemės ūkis, tačiau labai svarbu yra užtikrinti ir atitinkamą apsaugą ir kitiems sektoriams, su pavyzdžiui e, tarifinėmis kvotomis. Reikėtų užtikrinti, kad nenumatytume, pavyzdžiui, pernelyg protekcionistinių sąlygų ES. Šis susitikimas turi būti, susitarimas turi būti naudingas abiems šalims ir ES, ir Australijai, ir Naujai Zelandijai. Pirmininkas Junkeris labai teisingai pasakė, kad šios dėrybos turi būti pabaigtos per įgaliojimų laikotarpį tam, kad būtų tas investicijų ir prekybos modelis tinkamai gyvendintas. Abi šios šalis yra modernios, e, išsivyščios, todėl e, yra visos sąlygos e, elektroniniai prekybai stiprinti. Reikia stiprinti keitimas informaciją, e, ryšius. Kaip, kad sakiau, pranešiai Gaspari yra daug pakeitimų pateikta, tačiau nereikėtų padaryti iš to pranešimo kalėda glutės taipogi. Reikia svarbiausius aspektus čia apimti, reikia aiškaus, aiškiai skaitomo susitarimo, juk tai yra priekybos susitarimas su civilizuotomis ir protingomis moderniamis visuomenėmis, kurios remiasi, tiksliau, turi panašias vertybės į mūsų. Ačiū. Dėkui pirmininkė, aš noriu padėkoti pranešėjui už įdėtą darbą. Patirtis rodo, kad laisvos prekybos susitarimai, kuriuos pasirašo Europos Sąjunga, yra palankiausios didelėms tarptautinėms organizacijoms, o negina paprastų žmonių teisės. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Visų pirma, reikia stengtis, kad laisvos prekybos susitarimai neprivestų prie vartotojų teisių, gyvūnų teisių pažeidimų. Reikia stengtis, kad tie priekybos susitarimai taip pat ir klimatui nekenktų. Priekyba su valstybę esančią kitoje pasaulio pusėje kelia grėsmę ir aplinkai, dėl to reikėtų atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Reikia taip pat įtraukti visas suinteresuotas pusės, ne tik tai pagrindinės didžiasias įmonės, bet ir piliečius, profesinės sąjungas, pilietinės visuomenės orga, e, organizacijas. Ir taip pat arbitražo čia nereikėtų įtraukti. Nereikia čia matyti, kalbėti apie e, tokius dalykus. Toliau Australijos atveju, kas yra svarbu, svarbu, kad e, sutart, mūsų taisyklių būtų laikomasi, turiuomenė taisyklės dėl hormonais, e, šartų e, gyvūnų mėsos ir taip pat bet koks verslas turi būti vykdomas visiškai skaidriai. Ir reikia įtraukti ir pilietinę visuomenę. Taip pat reikia stengtis, kad informantai būtų apsaugoti. Aš suprantu, kad tokia sutartis yra pakankamai išsami ir parlamentas tikrai turi turėti galimybę pasisakyti, taigi sutartis turėtų būti mišrios. Dėkui toliau, panas Buchner. Labai ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad visiškai sutinku su tuo, kas sakė prieš tai kalbėjusi kolegė. Man irgi tai labai svarbu. O taip pat svarbu tai, kad įsivėlė klaida. Juk kalbėdami apie dvi šalius susitarimus turime nepamiršti ir galimas e, neigiamas pasiekmes, taigi tos sutartys turi būti vadinamos ne dvi šalėmis, o daugia šalėmis. Ir iš tiesų tas darybinis įgaliojimas jau yra paskelbtas, mes norime apie jį pasisakyti. Mm, tai yra parlamentui labai nauja praktika. Bet e, jeigu norime pilnai pasinaudoti parlamento teisėmis, tai turėtume parengti dokumentą. Ir tas dokumentas yra svarbus, siekiant tikrai demokratijos ir mes dėl to turime teisę pasisakyti šio klausimu. Toliau, tvarios plėtros skyrius. Nėra numatyta aiškių sankcijų tame skyriuje. Todėl tam tikra prasme šitas skyrius yra bevertis, jeigu nebus numatyta konkrečių sankcijų, nes gali būti, kad kas nors iš komisijos pareikš, kad taip, tai yra teisiškai pareigojantis, bet jis nėra įgyvendinamas tas skyrius, tai kitaip sakant, jis yra teisiškai nieko neįpareigojantis. Toliau aplinkos apsauga. Vėlgi, nėra labai logiška informuoti, in, importuoti pieno miltelius iš Naujosios Zelandijos į Europos Sąjungą. Ne, tiek aplinkosauginė prasme, tiek tuo, kaip neįgiamai tai paveiks mūsų pieno gamintojus. Ačiū, ponė Begin. Kaip buvo pasakyta jau ne vieno kolegos, aš manau, kad laisvos prekybos susitarimas su Naujaja Zelandija – yra kontroversiškas, bet ribotai. Reikia numatyti tam tikras sąlygas. Didžiausia nerima man kelia be abejo žemės ūkis ir pakei, pateikti pakeitimai irgi eina tą kryptimį. Aš manau, kad mes turime tikrai atidžiai ieškoti būdų, kaip apsaugoti savo ūkininkus. Aš manau, kad reikia kaip galima greičiau atlikti poveikio vertinimą, kuris įvertintų, kokį poveikį, kokias pasiekmes turėtų tokias susitarimas pienos e, ir žemės ūkio sektoriui. Taip pat dėl to, kokią politinę liniją, e, kokios politinės linijos laikosi Australija. Reikėtų į tai pasigilinti labiau. Pavyzdžiui, kad yra blokuojami tam tikri produktai, pavyzdžiui, itališki pomidorai. Ir yra dar kai kurie dalykai susijęs su gyvūnų gerove Ten yra irgi numatytos kliūtis Europos gamintojams, taigi reikia viską labai atidžiai įvertinti. Taip pat reikia nepamiršti ir Brexito, e, Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES pasiekmių, nes mums, e, kaip tai paveiks santykius mūsų su e, Britų santraugos valstybėmis. Taigi reikia vertinti, kokia bus nauda, koks bus e, atsakomybės pasidalyjimas tarp ES ir mūsų šalies partnerės. Ir aš nesuprantu štai ko. Naujoji Zelandija ir Australija prašo tam tikrų išimčių. Jas reikia įvertinti labai atidžiai. Ir Man būtų įdomu išgirsti, ką teismas ar kokia kita institucija apie tai mano, kas užtikrintų to susitarimo įgyvendinimą arba kas galėtų a, imtis reikiamų veiksmų, jeigu būtų kažkokie pažeidimai. Gerbiamas pirmininkė, mūsų frakcija nesuteiks komisijai mandato dėrėtis šiuose dėrybose su Nauja Zelandija ir Australija. Pirmiausia, todėl, kad tai yra išskirtinė valstybių narių kompetencija ir taip pat ir dėl to, kad nacionaliniai parlamentai nedalyvaus tose diskusijose. Tačiau man atrodo, kad dabar vyksta tik tai tuščios kalbos ir nepavyksta čia prie esmės prieiti. Ko gero, e, dėl vienintelės priežasties yra bandoma pasirašyti sustarimą su Naujaja Zelandija ir Australija, bandoma pasiekti tiesiog Kinijos rinką. O mane tai šiek tiek e, gazdina, net Naujoji Zelandija transatlantinį e, susitarimą yra pasirašiusi, o nuo 2015 metų yra pasirašiusi ir susitarimą su Kinė. Taigi mums svarbiausia čia pasiekti būtų Kinė. O aš dabar norėčiau paminėti žemės ūkį. Šiuo metu ES žemės ūkis patiria e, krizę ir štai dabar po CETO susitarimo su Kanada, po pieno kvotų e, pasirašyti susitarimą su Nauja Zelandija, didžiausia pieno pasaulyje gamintoje, gamintoje tuo tarpu, kai mūsųse yra mažinamos pieno kvotos, tikrai nėra geras dalykas. Aš čia čia galvoju apie Niderlandų, Belgijos, Prancūzijos situaciją, bet to, kaip bus dėl produktų kokybės, kaip žinia, genetiškai modifikuoti organizmai egzistuoja ir yra leidžiami tiek Naujojo Zelandijoje, tiek Australijoje. Bet to dabar dėl tos forsuojamos globalizacijos bus ir mūsų ekonomika, ir mūsų identitetas, kultūrinis ir žemės ūkio identitetas paukotas. Ačiū, dabar žodis Tad keletas istorinių e, konteksto elementų. Suprantama, šiame komitete daug kalbame apie priekybos sustarimus. Iš esmės tai yra mūsų darbas. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad Australija neturi jokio priekybos sustarimo su Europos Sąjungos ir jokio laisvo judėjimo, tarp kitko, su Europos Sąjunga. Nežiūrint to, juknė karalystė yra stambiausia e, rinka vynui, kuris gaminamas Australijoje. Ir jis puikiausiai konkuruoja tas vynas pagamintas Australijos su vynu iš Vokietijos ar Prancūzijos, Ispanijos, net Italijos. Nors priekybos sutarimo nėra. Taigi, mm, tą aš noriu pasakyti dėl priekybos sutarimo. Aš tikiuosi, kad Britų vyriausybė tą supras, kad priekybos sutarimas yra tam, kad priekiautum. Dar vienas toks istorinis momentas, kas yra įdomu. Uh, Junktinė karalystė turėjo priekybos sustarimą su Australija, turėjo su priekybos sutarimą su Nuoja Zelandija, tačiau nusigrėžėme nuo tų priekybos sutarimų, jos suplėšėme, kai įstojame į ES 75 metais yra daug tikrai žymių kairiųjų atstovų čia. Tai aš noriu pasakyti, kad tai turėjo tiesioginio poveikio neturtingiems žmonėms. Ir tie padariniai neturtingiems žmonėms buvo tie, kad Junktinės karalystės vartotojai, ypač tie, kas prašiau gyvena, turi mokėti pasaulinę, turėjo mokėti kurie galėjo, galėdavo seniau pasaulinės kainas mokėti už maistą, dabar turi mokėti europinės, ES kainas už maistą, kurios daug didesnės. Ir tai tikrai dėl to galima tik apgailestauti. Taigi, jeigu pažiūrėtumėme tos sutarimus, uh, Mes kalbame daug apie žemės ūkį, štai e, žymus kolegos e, tos, iš tos ryties sėdi šalia. Noriu pasakyti, kad žmonės labai kenčia nuo labai brangių e, žemės ūkio kainų ir būtent produkcijos kainų ir būtent tai yra patys neturtingiausi žmonės, kurie labiausiai kenčia. Tai iš tikrųjų, bet tie kairieji, kurie tiek daug apie viską kalba, visiškai ignoruoja tą faktą. Aš labai tikiuosi, kad na, kolegos atkreips dėmesį būtent į šį momentą. Ja. Ačiū komisija. Peter, prašau labai trumpai. Dankeschön, Herr Vorsitzender, und danke für die Diskussion und die, die Kommentare. Ačiū. Pirmininkė. Mes, aišku, dirbame dabar su taryba, stengiamės, kad įgaliojimai būtų patvirtinti kaip galima greičiau, kad būtų galima pradėti greitai dėrybas. Pirmininkas Junkeris savo kalboje dėl ES būklės pasakė, kad jis čia išvelgia didžiulį potencialą, kad galima būtų paspartinti tas dėrybas, nes iš tikrųjų eina kalba apie vienodai mąstančias valstybės ir iš tikrųjų, kai kalbame apie šių susidūrimų sąlygas, greta tų, pasiūlym, tų pasiūlytų įgaliojimų dar ir paskelbėme poveikį vertinimo studiją, jūs tą galite rasti komisijos svetainė. Ačiū pirmininkė. Also ich denke, dass alles gesagt ist, noch nicht von jedem, äh, wie man so. Man atrodo, kad viskas pasakyta, tai gal tik Mm, aš manau, kad tikrai dirbsime visi kartu ir, ir su pranešimu, aš manau, kad tikrai pranešiais pasieks kaip galima platesnio palaikymo. Kągi, esu tikras, kad esame tiesiogiai išrinkti ir turime demokratinę teisę tiesiogiai dalyvauti šiuose procedūrose. Ir paskutinis darbo tvarkės klausimas. Pasikeitimas nuomonėmis su prekybos rūmų pirmininku Kinijai. Puskė suteiksiu žodį, jis jau ne pirmą kartą mūsų posėdėje. Oh. Right. Th thank you very much, and uh, thank you for receiving me and my delegation here. We are on our annual. Arnold. Ačiū pirmininkė. Mes norime pristatyti savo pozicijos dokumentą Briuselėje. Kaip žinote, mes parengėme pozicijos dokumentą už šešių mėnesių laikotarpį. Mm, čia bent 30 darbo grupių e, dirba, parengėme 800 rekomendacijų Kinijos e, valdžios struktūrų, kaip būtų galima pagerinti verslo e, aplinką visoms įmonėms, kurios veikia atviros konkurencijos uh, sąlygomis. Šių metų pozicijos dokumente mes kėlėme savo klausimą, kuris rūpėjo ir Kinijos vyriausybei, kodėl Europos investicijos Kinijoje mažėja. Mm, bent 23 procentai sumažėjo nais metais ir šių metų pirmą ketvirtį tendencijos išliko tos pačios. Kinija šios tendencijos irgi labai neramina. Mes žinome, kad Kinija pereina nuo senojo vystimosi modelio prie naujojo ir aišku, kad šities taškas buvo dar 2013 metais, kuomet įvyko e, trečioji plenarinė sesija ir buvo parengti tos reformos matmenys Kinijoje. Reikia pasakyti, kad 2013 metų yra padaryta pažangos, tikrai e, esminės pažangos kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, aplinkos, kovos su korupcija, sveikos, sveikatos priežiūros reformos e, ar atskaitomybės vietos mero atskaitomybės mm, e, srityje. Tai yra tikrai ne šiaip augimo darbo tvarkė, tai yra visapusiška augimo darbo tvarkė. Tai yra gerai, bet vis tiek Europos užsienio tiesioginės investicijos toliau mažėja Kinijoje. Kinė taip pat nerimauja dėl tų globalių signalų, kurie nukreipti prieš globalizaciją. Kaip daug kas mes matėme Kinijos prezidento pareiškimą Davose šių metų pradžioje, kur Kinija jis pristatė kaip ekonominės globalizacijos čempionę. Na, tai reiškia, kad Kinija labai nori išlaiky, išlaikyti tą globalų prekybos režimą. Po šio pareiškimo buvo valstybės tarybos dokumentas numeris 5. Po e, panašys kalbos gal praėjus tik savaitėj tas dokumentas ir yra dokumentas, kurį mes analizuojame šių metų pozicijos dokumente. Tai yra tas dokumentas, kur Kinija padarė pareiškimą kad ji nori ir toliau e, e, matyti užsienio investicijas laukia jų. Ir čia vėlgi e, tai, tai išdalinta į 20 sričių, kurios suskirtos į tris grupės. Viena iš jų, kaip toliau atverti Kinijos ekonomiką. Antra dalis, kaip užtikrinti priekybos aplinką, kad priekyba būtų geresnė, sažiningesnė Kinijų. Ir trečias rytis, kaip toliau pritraukti tiesioginės užsienio investicijas. Mes labai rimtai vertiname šį dokumentą. Aš todėl ir sakiau, kad e, savo pozicijos dokumentu mes e, išanalizavome Kinijos e, galimybės dar labiau atsiversti. Mes bent su 20 ministerijų ir įvairių valdžios struktūrų. Mm, su jų atstovais diskutavome Kinijos įvairiose provincijose ir ką mes uh, pasakėme dėl Kinijos atsiverimo, kas yra svarbu Kinijai. Žinai, tiesioginės investicijos be pinigų dar atneša ir naujas technologijas, naujus gamybos metodus. E, tai padeda restruktūrizuoti pramonės įvairias rytis. Tai taip pat e, prisideda ir prie kitų sričių. Tai padeda apmokyti pramonės specialistus įvairiose sritise, kur investicinis kapitalas yra aktyvus. Tačiau kaip žiūrime į mm, tą atsiverimą ir Kinijos duotus pažadus, mes matome, kad dar lieka daug ką nuveikti. Yra daug pažadų, bet mažai veiksmų. Ir tai yra rimta. Galvojant ypač apie investicijų režimą, kai palyginame situaciją Kiniją ir JAV, mm, turime tą vienos Kinijos strategiją, kuri politiškai netvari. Uh, 2006 metais e, tik 8 milijardai eurų buvo investicijos. Kinijos investicijos Europoje buvo virš 40. Europa tikrai labai atvira užsienio investicijoms. Tuo tarpu Kinijoje mes matome nemažai dar žibojimų ir e, patekimo į rinką kliūčių. Dabar jeigu kalbėtumėm apie investicijų svarbą um, apmokant vietos specialistus, čia priešingai nei, kad jį, kaip jį paskelbė savo kataloge, kad jis stengiasi atsiverti, iš tikrųjų 2015 metais mm, įvertinimas buvo pakeistas nuo ribojančio prie draudžiančio. Mes tikėjomės, kad kataloge tikrai bus jau kitokia situacija, tačiau taip nėra. Tai uh, prieštarauja tiems pareiškimams, kuriuoms 2013 metais ta valstybė davė dėl to, kad ką jį pažadėjo e, išteklių paskirstimo srityje, kuri e, pažadėjo, kad pasikeitimai bus orientuoti į žmogų. Mhm Ir aišku, kad rinka prisitaiko prie a, išteklių paskirstimo, nes reikia vienodų veikimo sąlygų. Ir jeigu, reik, jeigu norime vienodų veikimo sąlygų, reikia, kad taisyklės ir normos galiotų vienodai. Lygiai taip pat ir dėl, ir dėl teisininkų darbo. Ir mes tikėjomės, kad jeigu bus leidžiama didesniam skaičiui Europos kompanijų veikti šioje srityje, tai iš tikrųjų situacija pagerės, tačiau to pasikeitimo mes nepastebėjome dėje. Toliau, sąžininkos priekybos rytyje, ką mes pastebėjome, yra tai, kad Kinė daug kalba apie uh, valstybės įmonės. Mes vis dar nesuprantame, kaip vertikali ar horizontali integracija valstybės įmonių ar uh, konvertavimas e, įmonių. A, a, atsiprašau, aš galvoju, kad man bent 15 minučių yra skirta pasisakymui. Gerai, jeigu galėtumėt bent kelias minutės dar man skirti. Taigi, kliūtis patekti į rinką, reguliavimo visa bazė sudėtinga, diskriminacija, ir esminio to pagrindžiančio augimo stygius. Tai yra pagrindinės problemos. Ką mes galvojame, ką reikia padaryti. Kinija turi pa, pa, pasiūsti signalus, kad jie naikina kliūtis patekti į rinką ir tas gali būti padaryta per mm, išsamų e, susitarimą, per. Uh, neigiamo sąrašo paskelbimo, dėl regul... toliau dėl reguliavimo bazės, mes galvojame, kad čia gali, es, esminiai pasikeitimai galėtų įvykti dėl kompanijų už Europos situacijos, jeigu būtų pažiūrėta, kur daugiausia dialogo vyksta, kaip tai būtų galima paskatinti. Aš manau, kad turėtume pasirinkti svarbiausią dialogą. Dabar diskriminaciją mes prašome, kad Kinija atsisakytų savo užsienio kompanijų diskriminuojančių praktikų, kad nebūtų vienos kompanijos, ta praktika būtų visoms kompanijoms leidžiama veikti. Dabar galiausiai dėl užsienio investicijų Europa investuoja 8 milijardus, investavo 8 milijardus 2016 metais. Na, o į Kinijos kompa, e, ekonomiko ir 200 milijardų į JAV ekonomiką. Tai ką tai reiškia? Apie Aišku, kad potencialas čia yra didžiulis ir vienintelis būdas kažką pakeisti tai yra reformuoti Kinijos ekonomiką. Uh, Kas bus toliau? Aišku, mūsų um, viltis yra, uh, buvo didelės prieš 8 partijos važiavimą. Mes tikėjomės, kad reformos um, įvyks anksčiau. Aišku, kalbos buvo gražios. Mes tikėjomės, kad reformos įvyks, bet galiu jums čia pasakyti, ką mes Europos rūmose darysime, kad kitais metais uh, rūpjūtį nagrinėsime valstybės tarybos 39 dokumentą, kuris pažada, pažadės atnaują atvėrimą ir paskui balandį gegužį mes jau galėsime jums pristatyti rezultatą. Ačiū pirmininkė. Rapporteur, Ačiū pirmininkė, dabar e, mūsų pranešiai žodžius ponui Vykler ir po to ponui Pus. Ačiū pirmininkė, ačiū pirmininkui Harnum, dėkojame už tai, kad pasidalinote informaciją ir pranešimą pristatėsi. Aš tik tai norėčiau vieną dalyką pasakyti. Mes labai e, atidžiai e, ir su dideliu dėmesiu e, žiūrime į jūsų parengtus dokumentus, taip pat į jūsų vertinimą. Ir čia aš ne tik tai nuo EPP, bet ir nuo viso komiteto norėčiau tai pasakyti. Ir galiu jūs tik tai patikinti, kad ankstesniu, tiksliau jūsų pirmtaku, kadangi puikiai pavyko bendradarbiauti, tai tikiuosi, kad ir su jumis toliau taip pavyks bendradarbiauti. Ponas Prus dabar. Ačiū pirmininkė. Labai gaila, kad šis pranešimas nebuvo padarytas prieš aštuntąjį darbo tvarkės punktą pristatant, nes dabar e, kai kurie mano kolegos klausė, kam dabar uh, E, imtis veiksmų apsisaugant nuo investicijų. Tai dabar išgirdęs e, šį pranešimą, norėčiau paklausti, kada pagaliau sustos Kinija. Nesilaiko jokių sąlygų, jokių principų jį. Ir štai dabar abipusiškumo terminas, kai vartojamas tai iš karto būkštaujama, ar į PPO nebus kreiptasi dėl galimos diskriminacijos. Na, čia praktiškai tas pas kas galvas sieną daužyti. Nes e, gal užtenka būti naiviems dabar ir jeigu na, galbūt nesunaikinsime visko, neuždrausime e, nesustabdysime tų e, priekybinių santykių, tai reikėtų bent jau, e, kad kinai e, suprastų, jog priekybos santykiams yra abiejose šalise tos pačios taisyklės taikomas ir negalime vienoje pusėje visko leisti, o kitoje viską uždrausti. Aš labai džiaugiuosi, kad dabar buvo tie duomenys pateikti ir aš tikiuosi, kad pavyks mums dar patiems prisidėti prie šio tyrimo e, pildymo ir tikiuosi, kad pavyks mus e, pakankam, tinkamai išanalizuoti ir jūsų pranešimą, rengiant prane, e, mūsų pranešimą. Ir tikiuosi, kad pavyks ateityje bendradarbiauti. Dėkuoju Jums už tai kokybiškai atliktą darbą. Pirmininkas, ačiū. Taip, mes dirbame su tarptautiniu investicijų tikrinimo klausimu. Kaip žinia, komisija praeitą savaitę pateikė reglamento pasiūlymą. Jis toliau bus tobulinamas. Ir e, čia žiūrėsime į antidumpingo e, reglamentavimą e, ir kitus aspektus ir bandysime parengti e, priemonės mūsų interesams ginti. Mūsų partnerystė turėtų būti e, paremta abipusiškumo principu. Ačiū už tai, kad sudalyvavote mūsų posėdėje, ačiū už pateiktą informaciją ir labai e, tikimės, kad po 19 dienos šalių susitikimo jūs ir toliau teiksite mums informaciją ir kad pavyks dirbti konstruktyviai su jomis. Toliau darbo tvarkėje yra kitų da, klausimų darbo tvarkės punktas, tokių nėra. Kitas posėdis yra spalio 11-12 dienomis numatytas. Ačiū visiems, pirmininkas dėkoja vertėjams, vertėjai dėkojam, jų klaususiems dėkojame. Viso gero.